Dear colleagues, dear everybody, I would like to... Mėly kolegos, svečiai, norėčiau pradėti mūsų posėdį. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegas iš nacionalinių parlamentų. Visuomet labai malonu jūs čia matyti. Taipogi norėčiau pasveikinti ypatingus svečius. Šiandien sulaukime dviejų ambasadorių, kurie atstovauja pirmininkaujančiai valstybei ambasadorius Raimundas Karoblis ir būsimos pirmininkausiančios valstybės atstovas ambasadorius Teodorus Safaripulos. Ir taip pat turime komisijos e, atstovą, poną Johanesą Haną. Kaip žinote, jis yra komisijos narys, kuris yra atsakingas už regioninę politiką. Taigi norėčiau pasveikinti visus, kurie čia atvyko pirmąjį kartą, nors tai yra penktasis mūsų uh, toks susitikimas, kai regionės plėtros komitetas Europos parlamente ir nacionalinių parlamentų atstovai susitinka, malonu matyti tuos, kurie čia jau lankosi ne pirmąjį kartą ir sveikinu visus, kurie atvyko pirmąjį kartą. Tikriausiai žinote, kad Europos parlamentas ir jūs nacionalinių parlamentų atstovai, mūsų partneriai, jau kurį laiką ieško geriausios platformos, kuri pasiūlytų daugiau demokratinio legitimumo priimant sprendimus Europoje. Na ir vyksta mūsų metiniai susitikimai, kurie yra šio proceso dalis, ypač po Lisabono sutarties, per kurią mes parlamentai įgavome papildomų įgaliojimų. Taigi šį kartą susirinkome tam, kad įvertintumėme uh, kokie iššūkiai mūsų laukia įgyvendant sanglos politiką 2014-2020 metais. Ir mums iššūkiai reiškia ir galimybes, ir problemas, kurias reiks įveikti. Aš manau, kad mes turime labai atidžiai, kaip parlamentarai, įvertinti savo atsakomybę ir pažiūrėti, ką galėtumėme padaryti kaip Europos nacionalinių parlamentų nariai, kad Europos sanglaudos politika 2014-2020 metais duotų tų rezultatų, kurių mes iš jos tikimės. Praeitą savaitę Strasbūrė plenarnėje sesijoje mes galutinai balsuodami plenarnėme posėdėje užbaigėme savo bendrą darbą tarp Europos komisijos, kuris pateikė pasiūlymą dėl naujo reguliavimo pagrindo sanglodos politikai 14-20 metais ir dviejų e, teisės aktus tvirtančių institucijų, tai yra Europos taryba, valstybės narės per tarybą ir Europos parlamentas. Ir pirmąjį kartą sąjungos politikos istorijoje Europos parlamentas tapo pilna teisių teisės aktų tvirtintojų šioje politikoje. Dėrybos, kurios truko daugiau nei vienerius metus, o mūsų dar laukia ir antrinių teisės aktų patvirtinimas, deleguotojų gyvendinimo aktų patvirtinimas, kur vėlgi bendradarbiavimas, visų trijų institucijų bendras darbas bus labai svarbus. Šių tarp institucinių pastangų rezultatas, mano manimu, yra geras, geras anglos politikos pagrindas, kuris atitinka Europai tenkančius iššūkius, pagrindinis iššūkis, kaip visi puikiai žinome, nepriklausomai nuo to, iš kurios valstybės mes esame, yra augimas. Augimas, kurio mes desperatiškai siekiame visoje Europoje. Ne tik bet koks augimas, bet augimas grindžiamas žiniomis, inovacijomis, efektyvių išteklių panaudojimu, konkurencingomis darbo vietomis, augimas, kuris e, užtikrina geresnę gyvenimo kokybę mums ir būsimoms kartoms. Nauja investicijų banga, su kuria susijusi sanglaudos politika tiesiogiai ir netiesiogiai, pritraukiant ir privatų į kapitalą, gali duoti puikių rezultatų, tačiau parengiamasis darbas turės vykti ir toliau ir čia reiks paskubėti. Naujieji sanglos politikos tikslai Taip pat investicijos siekiant Europą priartinti prie 20 metų tikslų, kitaip tariant, tikslai, ištekliai, ekonominė, socialinė, teritorinė sanglauda per investicijas į Europą 2020 strategijos tikslus. Tas yra daroma atsižvelgiant į didžiulius konkurencingumo spaudimus iš įvairių pasaulio vietų, atsižvelgiant ir į tikėtiną po krizinės Europos kontekstą. Ir tie tikslai turės virsti investicinėmis programomis, kurios būtų pritaikytos prie teritorinių regionų, miestų specifiškumų, taip pat atsižvelgiant ir į tarp regioninį bendradarbiavimą, sukuriant kuo galima didesnę pridėtinę vertę. Per tą ilgą dėrybų su taryba procesą Europos parlamentas visuomet buvo pasiryžęs sanglaudos politiką paversti partnerystės pagrindu. Mes dirbome kartu, kad būtų daugiau teisinio aiškumo visuose politikos elementuose, kad būtų išvengta galimų skirtumų, skirtingų taisyklių interpretacijų tarp komisijos, teisės aktų prieimėjų, e, valstybių narių, regionų, galutinių naudos gavėjų ir auditorių. Mes ėmėmės visų pastangų, kad eksantė sąlygos būtų racionalizuotos, kad jos būtų apribotos tik tai su reikalavimai susijusiai su sanglaudos politika. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir gauti jūsų pasiryžimą uh, būtent, kad kai tik tai bus keliamos eksantė, kad eksantė sąlygos priklausytų ir nuo jūsų veiksmų, nacionalinių parlamentų veiksmų, kad jūs tokiu atveju dirbtumėte kuo galima skubiau tam, kad investicijos nebūtų vilkinamos ar nebūtų įmanomos dėl to, kad nesimama skubiai veiksmų nacionalinių lygmenių. Ir tos eksantė sąlygos yra galimybė ne tik kontrolės ar finansavimo sustabdymo momentu, bet dėrybų momentu tarp vyriausybių ir Europos komisijos išvelgti kliūtis, trukdančias įgyvendinti visas sąlygas, kurios reikalingos tam, kad sanglaudos investicijos būtų ko galima efektyvesnės. Taigi prašymas jums yra štaikos kad sugrįžę namo jūs pasirūpintumėte, kad eksantės sąlygos ne tik, kad būtų nukreiptos prieš naudos gavėjus, bet jos padėtų. Ir Naujoji sanglaudos politika bus susijusi su Europos ekonominės valdysenos procesu ir ypač Europos semestru ir šalims skirtomis specifinėmis rekomendacijomis. Nacionaliniai parlamentai yra įtraukti į šį procesą. Taigi vėl mano prašymas jums būtų štai koks užmeskite ryšius su e, kolegomis komitetuose, e, kurie dirba su Europiniu semestru. Šalims specifinės rekomendacijos turi, turi būti gyvendinamos, tam reikia viešųjų investicijų turint omenyje ir struktūrinius fondus. Ir tai turės įtakos veiklos programoms. Tas ryšys yra įtrauktas į dabartinės nuostatas, tą tą bendrąjį reglamentą, bendrųjų nuostatų reglamentą. Ir ten yra įtvirtinamas svarbus anglos politikos vaidmuo, tai yra Europos investicijų politika. Šis susitikimas vyks per dvi sesijas, vyks dvi sesijos ir e, per kiekvieną sesiją e, kalbėtojas pristatys temą, po to vyks diskusijos tarp kalbėtojų, ir iš nacionalinių parlamentų, ir iš Europos parlamento. Mes tikimės 15 minučių skirti abiems diskusijoms. Tos diskusijos vyks laikantis įprastinės formulės. Panašu, kad du kalbėtojai iš nacionalinių parlamentų, vienas iš Europos parlamento pasisakys, kai kurie jūsų jau esate įteikia prašymus kalbėti. To, tie, kurie dar to nepadarė, prašau tą padaryti, o salės tvarkdariai surinks tas anketas ir man atneš. Taigi, aš manau, kad aš pristačiau mūsų darbo tvarką. Na ir dabar pirmoji diskusija. Dabar mes pirmiausia išklausysime ambasadoriaus pono Raimundo Karoblio, kuris atstovauja pirmininkaujančiai Lietuvai. Taigi žodis jums ambasadoriau. E, dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponios ir poniai. Man labai malonu šiandieną dalyvauti šiuose diskusijose. Ir aš taip pat norėčiau atsiprašyti, nes teks man iškart po pasisakymo išeiti. Taip yra dėl to, kad aš turiu pirmininkauti korepero posėdžiui, ne apie sanglaudos politiką, ne apie finansinius reikalus, bet apie teisingumą ir vidaus reikalus. Taigi dėl tos priežasties aš turėsiu išeiti, bet vis tiek norėčiau Jums labai padėkoti už kvietimą. Žinoma, sanglaudos politika yra augimo ir darbo vietų kūrimo darbo tvarkės šerdis Europos Sąjungoje. Tai yra esminė varomoji jėga bandant susitvarkyti su ekonominės ir finansinės krizės padariniais. Dėl to tai yra mums labai reikšminga politika. Ir praeitą savaitę Europos parlamentas patvirtino politinį susitarimą, kuris buvo pasiektas per trilogą skirtą sanglaudos politikai. Tai reiškia, kad nauji reglamentai įsigalios iki kitų metų pabaigos, kitų metų pabaigoje. Dėrybų geras rezultatas buvo vienas pagrindinių mūsų pirmininkavimo tikslų. Na ir žinoma, toks dėrybų rezultatas nebūtų buvęs įmanomas, uh, neparodžius lankstumo abiems teisės aktų tvirtintojams, abiems teisės aktas primančioms institucijoms. Ir aš norėčiau pripažinti ir Europos parlamento pastangas ir atliktą darbą, ypač regionės plėtros komiteto darbą ir pranešėjų indėlį siekiant kompromiso. Ir ypač norėčiau padėkoti poniai pirmininkiai e, Danutai Hübner už jos konstruktyvų požiūrį derinant abiejų institucijų pozicijas. Taip pat e, dėkoju ir pranešėjams, pagrindiniams dėrybininkams, Vaneslav Rojan ir poniai Kreil. Dėkoju Jums labai. Na ir žinoma, komisijos narys Hanas ir jo komanda tikrai daug prisidėjo ir tų visų institucijų pastangų dėka pasiekėme gerą rezultatą. Šiandien kalbame apie modernizuotą ir rezultatus orientuotą sanglaudos politiką per naująjį programinį laikotarpį. Ir aš norėčiau pakalbėti apie kelis pagrindinius elementus - teminės koncentracijos, uh, strateginis pagrindas ir veiklos pagrindas. Pagrindinis reformuotos anglos politikos bruožas yra naujame programavimo laikotarpė, yra būtent jos tiesioginis ryšys su ES strategijos pažangaus tvaraus įtraukiančio augimo e, darbo atvarkės tikslų per teminių koncentracijų mechanizmą valstybės narės turės sutelkti pas, paramą ten, kur sukuriama didžiausia pridėtinė vertė, turint omenyje strategijos 2020 įgyvendinimą, tai yra moksliniai tyrimai inovacijos, tai yra e, mažos vidutinės įmonės, jų finansavimas, energijos efektyvus naudojimas, užimtumas ir socialiniai trauktis. Šakinis teritorinis teminių tikslų įgyvendinimas yra planuojamas per naują strateginio pagrindo savoką, kur yra numatyta, kaip ES intervencijos per struktūrinius investicijų fondus galėtų būti koordinuojamos ir įgyvendinamos kartu su kitomis ES politikos sritimis ir finansiniais instrumentais. Tai reiškia, kad investicijos iš lėšų negali būti atsietos nuo nacionalinių reformų projektų ir tokių sričių kaip COSME, Horizontas 2020, Transeuropiniai tinklai, Life, Erasmus, e, visiems programos ir kitų programų. Partnerysčių susitarimai užtikrins geresnį bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą tarp įvairių politikos sričių ir įvairių politinių administracinių lygmenų. Geresnis ES finansavimo šaltinių koordinavimas atvers platesnės galimybės ir leis lengviau naudos gavėjams tą paramą pasinaudoti. Siekiant užtikrinti, kad ES biudžetas nebūtų naudojamas švaistant, neefektyviai, teisės, teisės aktus tvirtinančios institucijos susitarė, kad pagrindų, kad pagrindų strategija bus kuriama taip, kad būtų stebimi, stebimas tikslų įgyvendinimas ir prioritetų įgyvendinimas. Valstybės narės turi numatyti ambicingus tikslus. Ir tų tikslų įgyvendinimas bus vertinamas programinio laikotarpio pabaigoje. Aš manau, kad reguliavimo pagrindas, turint omenyje naująjį finansinį laikotarpį, yra subalansuotas, daug dėmesio skiriama koordinavimo priemonėms, siekiant lėšas orientuoti į rezultatus ir numatant iš ankstinės sąlygas prieš naudojant lėšas. Taip pat numatomos priemonės, kurios atgraso regionus nuo neefektyvaus lėšų panaudojimo. Po daugiau nei vienerių metų dėrybų, man atrodo, kad galime pasidžiaugti bendrų pastangų rezultatu. Ateities sanglaudos politika yra orientuota investicijas įvairiose srityse, kur kuriamos darbo vietos, užtikrinamas augimas, kas yra įtvirtinta strategijoje Europa 2020. Na ir dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad tikrai manau, jog dėrybininkų komanda galiausiai susidėrėjo dėl pagrindinių politikos elementų Tai yra svarbiausia priemonė investicijoms darbo vietų kūrimui, augimui užtikrinti. Ir pasitelkėme ir savo nacionalinę patirtį. Ir aš būtent čia norėčiau dabar pasveikinti ir Lietuvos parlamento Seimo narius. Ir jų dalyvavimas rodo, kad ir Lietuvai mums tai yra labai svarbus klausimas. Ir taip pat akivaizdu, kad mes kaip šalis kuri 10-11 metais buvo ta šalis, kuri geriausiai įsisavino sanglaudos fondus. Taigi atsigavimas po 2009 metų, galiausiai 90 metų krizės, eksporto augimas. Ir dabar jau matome ir vidaus vartovi, vartojimą suaktyvėjusi. Tai be jokios abejonės čia sanglaudos fondai mums labai padėjo tų rezultatų pasiekti. Ir dabar mūsų įsisavinimo e, mastai yra tikrai dideli, geri ir mes tikrai matome, kad galime tomis lėšomis pasinaudoti ir jomis naudojamės gan efektyviai. Tačiau mes ir visos kitos valstybės narės matyt turi nuveikti daugiau ir regionai taip pat tam, kad lėšos būtų naudojamos kuo galima efektyviau, kad sukurtų kuo galima didesnę pridėtinę vertę, siekiant augimo ir darbo vietų kūrimo ir kad išspręstų socialinės atskirties problemas. Taigi, aš manau, kad šiandienos diskusijos ir rodo, kokį svarbų vaidmenį sanglaudos politika suvaidins, bandant susitvarkyti su gausybė iššūkių atsižvelgiant ir į ekonominės finansinės krizės e, padarinius. Taigi dėkoju ir ačiū už tai, kad galiausiai mums pavyko pasiekti tokio puikaus rezultato ir kad prieš dvi savaitės tas rezultatas buvo įtvirtintas balsavime parlamente. Ačiū labai ponui ambasadoriui. Dabar norėčiau suteikti žodį uh, Graikijos ambasados atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už suteiktą galimybę šiandien pasisakyti. Visų pirma, norėčiau e, labai šiltai pasveikinti nacionalinių parlamentų atstovus atvykusius į šį sustikimą. Tai demonstruoja, kad e, tikrai e, yra palaikomi ryšiai tarp Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad aš itin džiaugiuosi, kad komisaras Han šiandien taip pat atvyko ir kalbės apie sanglaudos politikos e, skatinimą ES šalyse. Taip pat, ponė pirmininkė, galbūt dabar galėčiau pereiti prie savo gimtosios graikų kalbos. Σιονομικού πλαισίου 2014-2020 και την ολοκλήρωση της... Po to, kai buvo patvirtinta 2014-2020 e, metų finansinė programa ir e, po to, kai buvo nubalsuota už svarbius dalykus, kaip e, už struktūrinius fondus ir panašiai, mūsų, mūsų prioritetai labai, kaip ir mininkaujančio šalies prioritetai, labai įeina į šią politiką. E, Mes tokiu būdu norime atstumti nedarbą, išplėsti eurozoną, supažaboti migraciją, e, geriau tvarkyti su jūros politika. Štai tokie būtų Graikijos e, pirmininkavimo politikos prioritetai. Mes e, remsime naują politinio programavimo etapą, Dabar tiesiog nenorėčiau paprastai vien išvardyti tų tikslų, norėčiau priminti, kad vyksta labai delikačios dėrybos. E, beje, pirmą kartą po to, kai buvo pasirašyta Lisabono sutartis, šiuose dėrybose parlamento komitetų vaidmuo e, sanglaudos politikoje buvo labai svarbus. Regi komitetas ir kiti e, pranešėjai, taip pat pirmininkė ir visi nariai E, labai konstruktyviai dirbo ir praturtino komisijos mm, pasiūlymą, užpildė spragas, kai ką pataisė, kad būtų viskas atitinkamai pritaikyta prie valstybių narių realybės. Ir žinoma, netitrūkstant nuo Europos 2020 tikslų visą tai buvo daroma. Europos komisijos darbas tokiu būdu galės būti įgyvendintas efektyviai. Šiandieną dar turime balsuoti dėl kai kurių teisės aktų, tačiau ES jau gali pereiti į kitą programos etapą, kai e, taikoma 2014-2020 metų programavimo etapo, etapa, e, atkarpa. Mes žinome visi, kad Europos Sąjunga, kalbant apie BVP, sudaro Mm, vieną, ES sudaro 1 procentą įsipareigojimai, 95 procentus sudaro mokėjimai, neskaitant tų mokėjimų, kurie yra numatyti už finansinės programos. Taigi ES gali susitelkti su ties kai kuriais sektoriais, e, ties kai kuria politika, niekuomet nepamirždama ateities e, ir jai tenkančių iššūkių sumos gali būti didinamos palaipsniui priklausomai nuo to, kaip vystysis programos. Krizės kontekste politika šios naujos e, finansinės programos e, leis sukurti daugiau darbo vietų ir pasiekti geresnės socialinės sanglaudos. ES biudžetas yra labai svarbus, jo labiau tokiu momentu, kai valstybės narės krizės akivaizdoje turi taikyti vis griežtesnės taupimo priemonės. Taip, ponė pirmininkė, ES politika yra labai svarbi vystimui ir nauja struktūrinių fondų rubrikų, rubrika, e, ta investavimo rubrika tą ir parodo, tą paro, e, parodo, kad tai yra tikra teisybė. Jau labiau tos infrastruktūros pradeda, padeda produktyviai investuoti. Jūs suprantate, kad daugumai valstybių narių tame tarpe ir manajai sanglaudos politika yra labai svarbus investavimo instrumentas ir tai taip pat yra priemonė pritraukti privačioms investicijoms. Taip pat reikia pripažinti, kad e, struktūrinių fondų paskirstimas po įvairias e, sritis leidžia sudaryti e, atitinkamą kritinę masę, o ta kritinė masė leidžia pasiekti neblogų rezultatų. Šiame kontekste mes stengiamės sukurti kaip galima palankesnę aplinką, e, norime nustatyti aiškius tikslus, kurie atitiktų reglamente e, išsakytus poreikius. Ir tikimės, kad pasieksime pozityvių rezultatų. Prioritetai buvo pasirinkti remiantis visais lygiais vykusių dialogų. Tikslai yra visą laiką labai pamatuotini, konkretūs ir aiškus. E, o mes iš savo pusės stengsimės daryti viską, kad pasirodytumėm e, aukštumoje. Mes taip pat e, į savo programą stengsimės įtraukti kaip galima daugiau valstybių narių. Dėl sanglaudos mes darome viską, ką galime, kad pabaigtume antrinių teisės aktų ir e, įgyvendinimo aktų pritaikymą. Žinoma, komisija ir parlamentas mums nuolatos padeda šiame darbe ir Graikija pirmininkai pirmininkaudama e, stengsis per, su parlamento pagalba e, geriau panaudoti solidarumo fondo E, lėšas, mes e, stengsimės palaikyti šiuo klausimu kuo glaudesnius santykius tiek su parlamentu, tiek su kitomis investu, e, institucijomis. Dar norėčiau pabaigai pasakyti kai kuriuos dalykus, kurie aktualūs Graikijai kaip pirmininkavinčiai valstybei ir kurie, kurie yra aktualūs jums kaip komitetui kitą savaitę viršūnių susitikimas, balandį um, E, susitiksime Atenuose ne vieną kartą, Adrijos ir Jonijos e, jūrų reikalai bus svarstami, taip pat kiti reikalai, kitos konferencijos e, bei viršūnių susitikimai numatyti renkti Atenuose ir taip toliau ir panašiai. Norėčiau dar kartą padėkoti už man suteiktą progą pasisakyti šioje garbingoje salėje ir tikiuosi, kad ateinantys metai bus tikrai svarbus ES. Žinoma, vyks rinkimai ir tikiuosi, kad daugelis ES piliečių eis balsuoti, o mes toliau eisime tokiu keliu, kad Europa nuolatos stiprėtų, nuolatos kurtų naujas darbo vietas ir nuolatos stiprintų piliečių ir žmonių teises. Ačiū. Much, eh, ambassador. Ačiū labai, ponė ambasadoriau. Ir nedelsdama norėčiau perduoti žodį e, komisarų Johannes Han. Ačiū labai, Danuta. Ponios ir ponai. Norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į šį sustikimą. Manau, kad tai yra tikrai labai puikiai iniciatyva, tikrai naudinga nuolat keistis patirtimi bei nuomonėmis tarp e, Europos parlamento narių, taip pat tarp nacionalinių parlamentų narių. Ir stebėjau, kokia buvo nacionalinių parlamentų nuomonė dėl šių teisės aktų. Ir, ir reikia pasakyti, kad rezultatai E, tikrai yra teigiami. E, tad e, tai įrodo, jog subsidiarumas, pats subsidiarumo principas yra įgyvendinamas ir ši savoka yra vis veiks, veiksmingiau naudojama ir aktyviau naudojama nacionaliniuose parlamentuose. Tačiau tuo pat metu turiu pasakyti, kad pats procesas yra šiek tiek lėtas. Vis dėlto tiesa yra tai, kad demokratijai gyvendinti reikia laiko. Reikia suteikti galimybę visiems įsitraukti į tą procesą, nedarant jokių atskirimų ir nediskriminuojant. Tad manau, kad mums visiems reikia tuo pasinaudoti ir taip pat labai norėčiau padėkoti už jūsų aktyvų dalyvavimą. Prieš mane pasisakė prelegentai, išsakė daug įdomių minčių. Ir praeisą savaitę po dviejų metų intensyvių dėrybų už kurias norėčiau padėkoti Dantai Hubner pranešėjams, taip pat berots penkioms pirmininkavusioms valstybėms. Norėčiau padėkoti visiems už tai, kad pagaliau buvo pasiektas rezultatas. Yra 325 milijardai eurų ir reikia nuspręsti, kaip tos lėšos bus panaudotos, kadangi suma tikrai labai didžiulė. Manau, kad e, mums E, reikia viską atsakingai apgalvoti prieš nusprendžiant, kaip bus panaudotos tos lėšos. Ir ta reforma, e, kuri buvo pasiūlyta, greičiausiai bus e, pati didžiausia regioninės politikos reforma nuo pat 70-ojo dešimtmečio, kai tokia politika buvo sukurta. Tačiau labai svarbu suprasti, kad tai yra būtini pokyčiai, nes mums reikia reaguoti į besikeičiančią situaciją. Ir labai džiugu, kad pavyko pasiekti pritarimo šiai reformai. Pone Hupner dabar pirmininkauja Regi grupiai, ji e, prieš mane dirbo komisijoje, buvo mano pirmtakė, ta tikrai puikiai išmano šią sritį. Labai norėčiau padėkoti poniai Hubner už visą jos paramą, ypač už moralinę paramą. Tad tikrai noriu padėkoti už tai, jog pavyko e, pasiekti susitarimą, jog ištekliai bus skirti e, konkretiems tikslams. Ir tai yra privalomos nuostatos senesniems valstybėms narėms, pasirinkamojo pabudžio nuostatos naujoms valstybėms narėms, tačiau svarbu nepamiršti, kad mes e, visi esame ES nariais, tad visi esame įsipareigoję laikyti šių nuostatų. Ir manau, kad reikia nepabijoti pasakyti, kad regioninė politika yra ES politikos šerdis. Būtina ją tinkamai finansuoti, taip pat reikia ir papildomų priemonių, kurios padėtų tinkamai pasinaudoti šios politikos teikiamomis galimybėmis bei tinkamai ją įgyvendyti. Taip pat tai būtų puikus įrankis įgyvendinant Europą 2020 strategiją. Taip, tikrai labai daug puikių idėjų buvo suformuoluota, tačiau reikia nepamiršti, kad e, visos 28 valstybės narės yra labai skirtingos ir į šį reiką, į reikalą žiūri iš savo perspektyvos. Būtų džiugu pasiekti tų europinių bendrų tikslų visose 274 Europos regionuose. Tai yra ypač svarbu, kalbant apie Europos konkurencingumo didinimą. Ir norėčiau pateikti vieną pavyzdį. Vienas iš mūsų tikslų yra padidinti atsinaujinančių išteklių naudojimą 20 e, procentų iki 20 metų, kalbant apie energijos rūšių mišinius. Taip pat norėtume padidinti energijos efektyvumą, Ir jeigu tai laikytume mūsų tikslu, Taip, tai yra tarsi tam tikra prievalė kalbant apie pasaulinį klimatą, tačiau reikia atsižvelgti ir į kitus aspektus, kurie yra nemažiau svarbus. Jeigu pažvelgtumėte į, į Europos prekybos balanso struktūrą, matytumėte, kad 2012 metais vien paslaugų sektoriuje buvo stebimas perviršis siekęs 315 milijardų eurų. Tačiau kadangi mes priklausome nuo gamtinių išteklių, nuo dujų, nuo naftos, tas perteklius pavirto 105 milijardų eurų deficitu. Tai tikrai yra svarbus čia ir finansiniai aspektai, jų tikrai nereikėtų pamiršti. Tai yra savotiškas Achilo kulnas ir pasakysiu atvirai, mūsų priklausomybė nuo iškastinio kūro yra mūsų silpnoji vieta. Ir jeigu pažvelgtume į padėtį Ukrainoje, į kilusias problemas, e, galime pamatyti, kokioje situacijoje galima atsidurti, kai kenčiama nuo priklausomybės nuo iškastinio kūro. Tad, manau, turėtų būti politinis siekis pat keisti tokią padėtį Ne tik todėl, kad mes neturime didelių kiekių gamtinių išteklių, reikia ieškoti kažkokių kitų būdų, kaip būtų galima, pavyzdžiui, pasinaudoti atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Nemažiau svarbu pakeisti ir mūsų požiūrį į tas urbanistinės vietovės, taip pat susikoncentruoti į energetinį efektyvumą bei į senų pastatų, pastatų renovavimą, tai turi didžiulę įtaką mm, priekybos balansui. Tai taip pat pagerintų mūsų e, padėtį tarptautinėje prekyboje, nes kuo mažiau mes priklausytume nuo kitų, tuo stipresnė būtų mūsų pozicija, kalbant apie būtinus pokyčius. Tai tikrai visi galime matyti, kaip viskas smarkiai tarpusavyje susiję. Horizontas 2020 programa yra dar vienas pavyzdys. Mokslinių e, tyrimų tikslai, taip pat e, e, brangieji, retieji metalai yra tas rytis, kurioje ES taip pat priklauso nuo kitų. Tai yra būtina, kalbant apie puslaidininkių srities plėtojimą, tačiau mes negalime prarasti savo pozicijų kaip tam tikras pramonės centras. Vis dėlto, jeigu būsime priversti priklausyti nuo kitų valstybių, kai kalbame apie brangiuosius metalus, bus sudėtinga pasiekti pažangos. Tačiau galime tobulinti technologijas, e, tai padėtų sumažinti importuojamų brangiųjų metalų poreikį. Taip pat galbūt būtų galima sukurti naujas medžiagas, dirbtinės, sintetinės medžiagas, kurios padėtų sustiprinti mūsų nepriklausomybę šioje srityje. Arba Galbūt reikėtų ieškoti medžiagų, kurios padėtų e, kurti naujus gaminius. Vis dėlto visų šių tikslų galima pasiekti tik dirbant kartu. Ir būtent dėl šios priežasties regioninė plėtros politika ateityje yra itin artimai susijusi su Horizontas 2020. Taip pat e, labai svarbu nepamiršti ir protų nutiekėjimų problemos, taip pat e, migracijos problemų kylančių Europoje. Pavyzdžiui, Lietuva. Apie 10 procentų Lietuvos gyventojų emigravo iš savo gimtosios šalies po to, kai Lietuva prisijungė prie Europos Sąjungos. Rumunijoje, jei neklystu, apie 2 milijonai gyventojų pasirinko emigranto duoną ir iškeliavo į užsienį. Tad kalbant apie tokį protų nutekėjimą, manau, kad reikėtų tai pavirsti privalumu ir užtikrinti laisvą protų tekėjimą. Taip pat svarbu susikoncentruoti ties teminėmis rytimis, kad būtų suvokti europiniai E, tikslai, taip pat yra tos egzantės sąlygos, kurios turi būti veiksmingos, turi būti įgyvendinamos, nes tai padėtų užtikrinti, kad tos lėšos, kurias turime, bus veiksmingai panaudotos. Labai svarbu suvokti, koks yra tų lėšų tikslas. Visų pirma, kokybės siekis. Kaip jau minėjau, yra 274 ES regionai ir kiekvienas iš tų regionų turi atrasti stipriąsią savo pusę, suvokti savo potencialą bei tai, į kokias rytis būtų protingiausia investuoti. Ir jeigu šalis naudojasi infrastruktūros e, lėšomis, e, skirtomis transportos ryčiai, e, ateityje nereikės koncentruotis ties atskirais individualiais projektais, Taip, jie bus svarbus, tačiau neizoliuotai bus svarbu bendros strategijos, kurios yra tų projektų pagrindas, juk norime užtikrinti, kad ir oro uostai, ir uostai, ir keliai, ir geležinkeliai viskas veiktų integruotai. Ir labai svarbu suvokti, ar mūsų atliekamas investicijos pasiekia užsibriežtą tikslą. Tad labai svarbu pirmiausia turėti strategiją, o po to investuoti. Neturėtų būti atvirkščiai. Taip pat norėčiau padėkoti parlamentui, taip pat ir e, Redži komitetui už tai, kad jie daug dėmesio skiria e, toms minimalioms ribinėms vertėms, kai kalbama apie aplinkosauginį veiksmingumą, energetinį efektyvumą ir taip pat, kad kalbama apie tai, kad ištekliai turi būti naudojami, kalbant apie investicijas. Na ir norėčiau apibendrinti ir pasakyti štai ką. E, labai svarbu užtikrinti įgyvendinimą. Mes e, daromės dėl įgyvendinimo bei programavimo ir yra pateikiamas prašymas dėl didesnio lankstumo. Neretai atrodo, kad tas lankstumas yra tarsi tam tikras būdas išvengti atsakomybės ir nieko nesijimti. Mes iš ties sunkiai dirbame ir dabar e, valstybės narės bei regionai gali pasinaudoti to darbo vaisiais ir iš ties e, galime užtikrinti tik tai, e, e, kas yra parengta, negalime atsižvelgti į kiekvienus konkrečius reikalavimus, galime dirbti su tais ištekliais, kuriuos turime, taip ir darysime, tačiau siekiant tai padaryti, būtina pabrėžti, kad e, reikia laikytis žaidimo taisyklių. Nes juk čia kalbame apie tuos europinius tikslus kurių būtina siekti. Ir tai yra svarbu ir Europos mokesčių mokėtojams. Mes turim pademonstruoti, kad jų lėšos yra veiksmingai investuojamos. Ačiū. Dėkuoju komisijos narui. Nariui dabar pasakys du kolegos iš Europos parlamento, pranešėjai, ponas Lambertas Vanistelroj ir ponas Janas Olbrichtas. Ir čia dabar jau elgsiu šiek tiek griežčiau. Turite po penkias minutės ir nedaugiau. Dėkoju, ponė Hübner. Labai džiaugiuosi galėdamas matyti 15 komiteto kolegų, su kuriais galėsime pasikeisti nuomonėmis. Ir tai paminėjau dėl to, kad manau, jog parlamente vyko esminės diskusijos. Kai kurie žmonės prieš penkerius metus sakė, ar apskritai tas anglos politika dar tokia reikalinga. Ar reikia tikrai atsižvelgti į kiekvieną Europos regioną? Ar skirti lėšas tik tai neturtingesniems, kad prisitaikytų jie prie vidaus rinkos sąlygų? Tų diskusijų rezultatas buvo štai koks. Nauja reformuota sanglautos politika visai Europos teritorijai, ne tik neturtingiesiems regionams. Ir kalbame apie krizės laikotarpį, kai yra daug nedarbo. Neįtikėtini skaičiai. Kai kuriuose iš jūsų šalių tas nedarbo lygis yra didžiulis. Ir tam reikalingas naujas atsakymas, nauja reakcija. Ir mes iš naujo apmastome pagrindinius principus. Ir man galbūt pats svarbiausias principas yra solidarumas. Solidarumas tarp turtingesniųjų ES dalių tų dalių, kurios vis dar plėtojasi. Ir kaip sakė komisijos narys, nėra priimtina, kad kai kurios Europos dalys dabar praranda savo geriausius gyventojus, jau, jaunus žmonės, kurie vyksta į kitas Europos vietas ir nepasinaudoja tą realią vertę per švietimo sistemą, pažiūrėjau, dabar Portugalijoje. Matome, kad politika nedavė gerų rezultatų kaip žinote, Portugalija, čia tiesiog pateikiu pavyzdį. Ten daugiau greitkelių gyventojai nei Vokietijoje. Ir dabar dešimtys tūkstančių žmonių kas mėnesį išvyksta iš to šalies. Taigi mes turime iš naujo pertvarkyti tą politiką, tą ir padarėme. Dar vienas dalykas – Nors buvo puikių pažadų, nacionaliniai lyderiai dėl Lisabono strategijos e, siekė, kad Europa būtų labiausiai konkurencinga, geriausiai išsilavinusi, technologinė prasme pažangiausias regionas. Ir to nepasiekėme. Nepasiekėme dėl to, kad nebuvo nuosavybės jausmo. Prisimenu, 2005 metais buvo atliktas vertinimas ir paaiškėjo, kad Lisabono strategija yra niekieno kūdikis. Tai ką, ką daryti? Mes turėjome peržiūrėti tą daugia pakopį požiūrį. Ir jeigu Europa nori būti pažangesnė, žalesnė, tvaresnė ir sugražinti žmonės į darbo rinką, reikalingas naujasis įsipareigojimas ir regionams, miestams, nacionalinėms valstybėms ir Europos komisijai. Štai tas ir buvo padarytas per tą partnerystės požiūrį kurį mes integravome į naujuosius reglamentus. Na ir dar vienas dalykas. Reikėjo 80 trilogų. Čia buvo sumuštas europinis rekordas. Ar gerai, ar ne? ne? Gerai, nes nacionalinės valstybės prieš vienerius metus nebuvo pasirengusios pritarti tam naujam požiūriui. Jos manė, kad viskas bus taip, kaip ir buvo anksčiau kad bus paimtas vokas pinigų, dėl kurio buvo susitarta ir jie darys su jais, ką nori. O mes norėjome, kad būtų parengta kitokia darbo tvarkė, turint omenyje teminės koncentracijas ir įsipareigojimus. Ir dabar, kai parengėme partnerystės sutartis, susitarimus, kaip juos dabar vadiname, per ateinančius septynerius metus jie turės siūlyti savo strategiją ir tos pažangios specializacijos. Pažangiosios specializacijos yra tam tikra naujoji savoka, kuri turi netrumpą istoriją, nes daug regionų valstybių turėjo savo inovacijų strategijas. O dabar, po to, kai Lisabono strategija buvo atsižvelgta, Lisabono strategija atsižvelgta į teritorinę sanglaudą, mes norime uh, tuos regionus, kurie yra pažangesni vykdydami tam tikrą veiklą, pažiūrėjau, nanotehnologijos, automobilių pramonė ir panašiai, kad jie būtų susijęti su tomis iniciatyvomis, kurios gimsta kitose Europos vietose. Ir kad moksliniai tyrimai, plėtra, švietimas, gera praktika įmonėse ir MVI būtų apjungta. Taigi ta pažangioji specializacija yra tam tikra eksantė sąlyga, kurią mes keliame prieš įgyvendinimo pradžią tam, kad kiekviena valstybė įsipareigotų pateikti savo temas, projektus, veiklos klasterius, kur jas turi kritinę masę, tam, kad ta plėtra būtų apjungta. Kaip sakiau anksčiau, Lisabono strategija nenusisekė. Ir mes šiandieną, ypač nacionalinių parlamentų narius, kviečiame įsitraukti į diskusiją su nacionalinės vyriausybėmis. Tai yra absoliučiai būtina, nes tai negali būti vien tik ministerija ar koks tai ministras. Ta reikia daryti kartu su regionais, miestais, universitetais ir įtraukiant, kaip jau minėjau, sakiau, uh, regioninį fondą, visus kitus penkis fondus, kurie nepatenka į reglamento taikymo sritį, taip pat Horizontas 2020, moksliniai tyrimai, LIFE programa, e, ekologiniai plėtrai skirta ir panašiai. Taigi pabaigai norėčiau pasakyti, kad mes bandėme suprasti, ko reikia tai naujai politikai ir tam tikrą prasme, ką reiktų padaryti per ateinančius metus. Galbūt tai yra tik tai pradiniai dalykai, bet kitais vėlesniais metais mes turėsime įvertinti tuos poslinkius ir aš tikiuosi, kad gausime pirmuosius tikslingesnio tik tikslingesnės bendros politikos rezultatus, peržiūrėtos anglos politikos rezultatus. Dėkoju. Ačiū ir dabar Jan Olbricht, kuris yra pranešėjas atsakingas už regionį fondą, pasisakys. Ačiū pirmininkė labai trumpai kalbėsiu. Jūs primate teisės aktus, mes taip pat. Dirbame su skirtingomis priemonėmis. Nes mes šiuo atveju e, dirbame su reglamentais. Kaip puikiai žinote, reglamentai įsigalioja nacionaliniu lygmeniu be jokio įgyvendinimo. Dėl to ir reikalingas bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais, nes nacionaliniai parlamentai turi priimti reglamentus tokius, kokie jie yra ir juos įgyvendinti. Ir yra bendrosios, yra e, kiekvienas reglamentas kiekvienam fondui skirtas. Ponas Van Nistelrooy yra vienas iš pranešėjų, Viktoras Boštinarų, už sangodos politiką, aš, aš už regionės plėtros fondą esu atsakinga, bet yra kolegų, kurie už socialinį fondą atsakinga ir, ter, atsakingi ir teritorinį bendradarbiavimą. Dar vienas dalykas, kalbant apie regionės plėtros fondą, aš norėčiau pabrėžti kai tam tikrus e, teksto elementus, kurie bus labai svarbus, kurie bus įgyvendinami įvairiais lygmenimis. Pirmiausia, mes numatome trijų tipų regionus, kalbant ne apie administracinius regionus, bet apie e, NUTS vienas regionus. Išsivyšysius, perinamosius ir besivystančius. Tai yra labai svarbu kai kurioms valstybėms narėms. Taip pat yra regionų, kurie peršoko nuo mažiau išsivyščiusių į daugiau išsivyščiusių kategoriją. Ir peršoko tą perinamąjį laikotarpį. Arba tų regionų, kurie anksčiau buvo phasing out regionai, pavyzdžiui, Vokietijoje tokių yra, o dabar jau jie yra labiau išsivystę regionai. Taigi labai atidžiai susipažinkite su tekstu, nes priklausomai nuo regiono apibriešties yra specialių reikalavimų tiems regionams. pavyzdžiui, regionų tipai ir koncentracijų tipai. Koncentracijų tipai priklauso nuo regionų tipų. Skirtingi, skirtingos koncentracijos e, skiriamos išsivyščiusiems, prieinamiesiems ir besivystantiems. Pavyzdžiui, mažiau išsivyščia, dabar labiau išsivyščia Morzovija regionas Lenkijoje. Dabar kitokia koncentracija yra taikoma ankstesniems phasing out, o dabar labiau išsivyščiusiems. Pavyzdžiui, kai kurios žemės Vokietijoje patenka šią kategoriją. Tai čia pirmiausia svarbus yra koncentracijos lygis nuo 50 procentų iki 80 procentų arba mažiausiai dvi, du teminiai tikslai. Norėčiau priminti inovacijos, informacinės ryšio technologijos, MVI, energijos efektyvumas, e, mažai emisijų sukeliančios sritys. Mes kiekvienam regionui numatėme energinį efektyvumą. Mažiau išsivysiusiems 12 procentų lėšų Tačiau, jeigu čia yra sanglaudos fondas, tas procentas gali būti dar didesnis. Dabar peinamiems regionams 15 procentų, labiau išsivyšiusiems 20 procentų. Tai yra labai svarbu, nes tas procentas gali būti pakeistas nacionaliniu lygmeniu. Taip pat labai svarbu, svarbios ir svarbus investicijų tipai, kokios investicijos bus finansuojamos. Ir tekste mes net dviejus metus bandėme išryškinti tas uh, tuos investicijų tipus. Aš detaliai jų nepristatinėsiu, nes turiu tik penkias minutės, bet labai svarbu atidžiai paskaityti, kad nacionaliniai parlamentai gerai interpretuotų europinių teisės aktų tekstus, nes bet kokios klaidos susijusios su e, tinkamumo kriterijų interpretacijomis sukurs daug problemų ateityje. Tai dėl to ir dirbome čia labai daug. Ir dar vienas elementas – kur daugiau orientuojamasi yra į miestų klausimus, tvarius miestų planus. 5 procentai nacionalinių lygmenių skirima iš regioninės plėtros fondų. Tai yra specialus reikalavimas. Taip pat ITI naujasis yra metodas, informacinių technologijų klausimas yra naujas metodas. Taigi tai yra labai svarbus nauji dalykai. Ir dar vieną pastabą, nes čia mums kilo dėl to problemų. Teisės aktai Europos lygmenių sanglaudos politikoje yra labai detalūs. Tai nėra tokios europinė, europiniai pamastymai, kokia graži Europa. Čia kalbama apie labai konkrečius techninius dalykus, detalius dalykus ir reikalingos bendros interpretacijos, kad ne, neatsirastų klaidų sanglos politikoje. Ačiū. The... Ačiū labai, dabar norėčiau pradėti bendrasias diskusijas. E, norėčiau paprašyti visų, kurie ketinate pasisakyti, padarykite, e, atsiprašau, leiskite mums žinoti apie tai, nes turime žinoti kalbėtojų sąrašą. E, taip pat e, e, prašyčiau to ir kolegų iš Europos parlamento. Pirmasis kalbėtojas rašė, ponas Volhungas Pirkhul Hubel. Austrijos atstovas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visi išklausyti pasisakymai man buvo labai įdomus, taip pat norėčiau padėkoti už e, paraginimą, kurį skiriate nacionaliniams parlamentams ir norėčiau pakalbėti apie E, šansus darbo vietų kūrimų, kūrimo srityje bei ES konkurencingumo gerinimo srityje. Komisaras kalbėjo apie e, atsinaujinančias energijos rūšis, tačiau man čia vis tik tai skyla nemažai klausimų. Krizės e, yra dabar visus ištikusi krizė, jūs kalbėjote apie Portugalijos kelius. mano šalyje beveik 30. Labai daug jaunimo sugrįžo į kaimą. Buvo kalbama apie mažas ir vidutinės įmonės. Norėčiau pasakyti dar porą žodžių joms apginti. Uh, Kalbant apie e, žemės ūkio sektorių, jį racionalizuojant gali mm, sumažėti kai kurių darbo vietų. Taip pat e, norėčiau paklausti, kaip partnerystės diskusijose komisija e, vertina poveikį darbo vietų kūrimui ir kaip, tuos, kaip tą poveikį apskaičiuoti. Dėl parlamentarų vaidmens. Išgirdau, ką sakėte, esu labai dėkingas. Tačiau norėčiau pasakyti, kaip besidarbuojantis e, nacionalinis nacionalinėme lygmenyje, kad tikrai labai nelengva e, iš visų išmušti parlamentų reikalingą informaciją. Jeigu būtų įtraukta į Europos taisyklės, kad partnerystės susitarimai turi būti e, aptariami ir patvirtinami nacionaliniuose parlamentuose, tai tada galėtų dalyvauti visi lygmenys. Tačiau man atrodo, kad taip kol kas bent jau nėra. Mano pasiūlymas, e, mano klausimas būtų toks, kaip ir komisija maždaug formulavo, kaip mes galėtumėm dalyvauti, kad aktyviau visur pasireikštume. Henry Lukas iš Niderlandų. Čia pirmininkė, norėčiau padėkoti Jums už kvietimą čia šiandien dalyvauti. Labai svarbu keistis nuomonėmis šią temą su kolegomis iš kitų valstybių narių. Uh, Ir prieš pradėdama savo kalbą dar norėčiau šį beitą pasakyti dėl vedimo tvarkos. Niderlandų parlamente yra įprasta svečiams suteikti pirmiausia galimybę pasisakyti ir aš norėčiau Jums padėkoti už galimybę tą padaryti čia taip pat. Ir norėčiau, kad toks pavyzdys būtų įdėktas ir kitose komitetuose. Norėčiau, kad jūs paragintumėte savo kolegus, kolegas pirmiausia suteikti žodį svečiams iš nacionalinių parlamentų prieš suteikiant žodį Europos parlamento nariams. Niderlandų parlamentas džiaugiasi bendrai dėrybų rezultatų dėl sanglaudos politikos. Pakete kalbama apie inovacijas, plėtrą ir žinių pasidalimą žiniomis. Tai yra būtent tie dalykai, kurie reikalingi, kad Europa būtų konkurencingesnė. Niderlandų atstovų rūmai skatina vyriausybę geriau tvarkyti su sanglaudos politikos lėšomis ir investuoti mokslinis tyrimus, inovacijas ir švietimus. Niderlandų atstovų rūmai džiaugiasi, kad ilgalaikėme biudžete e, daug dėmesio skiriama inovacijoms ir moksliniams tyrimams per Horizontas 2020 programą ir tikslingesnį struktūrinių lėšų panaudojimą. Šiuo būdu dviejų politikos ryčių apjungimas yra įmanomas. Vis, regionai visoje Europoje tikrai gali paskatinti savo žiniomis grindžiamą ekonominį augimą. Ir aš norėčiau padėkoti kolego, kolegai Vanistelroj, kuris yra iš mano šalies, būtent, kad jis puikiai dalyvavo ilgose dėrybose, kur buvo pasiektas šis rezultatas. Sanglaudos politika turi būti skirta galimybėms kurti o nesilpnoms vietoms atskleisti. Dėl to mes manome, kad šiuo metu struktūriniai fondai turi būti dar labiau mažinami ir mes džiaugiamės eksantę sąlygomis ir makroekonominėmis sąlygomis, kurios yra įtvirtinamos šioje politikoje. Thank you also. Thank you very much for respecting the, the timing. Ačiū labai, kad laikotės nustatyto laiko. Dabar norėčiau pakviesti Portugalijos atstovą poną Karlos Kostaneves. Dėkoju, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti biuro nariui. Labai džiaugiuosi šią iniciatyvą, ji puikiai, tokiu būdu parlamentas, nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas gali dar labiau suartėti. Portugalijos parlamente mes labai atidžiai stebime, kaip vyksta šis sudėtingas darybų procesas ir mes praeitą savaitę su dideliu pasitenkinimu e, peržvelgėme, kaip buvo patvirtinta nauja pagrindų programa. Mums, mes žinome, kad tai yra labai svarbu ir jį greitai pritaikyti labai svarbu, kadangi e, auga nedarbas, ypatingai jaunimo nedarbas, didėja skurdas Europos Sąjungoje. E, ir dėl to tai yra tokie dalykai, kurie nėra suderinami su tuo, kad, su tuo už ką mes čia kovojame e, Europos Sąjungos vardu. Aš labai džiaugiuosi, kad augimui ir darbo vietų kūrimui suteikiamas prioritetas ir e, norėčiau pasakyti, kad mes labai greitai turėtumėm įveikti finansavimo, individualaus finansavimo programų kūrimo etapą, o tam mes negalime viršyti kai kurių numatytų terminų. Kitaip tariant, tikrai nepriimtina, jeigu e, kai kurios programos įsigalios 2014 metais. Projektas tai turi būti pradėti 2014 metais, turi būti garantuotas e, finansavimas, o piliečiai turi šių iniciatyvų poveikį pajausti. Labai svarbu, kad visa tai vyktų ir mes savo ruoštu esame pasirengę jums padėti. Dėkoju, dabar Ispanija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mm, rangus e, komiteto nariai, tiek, e, mums, tiek man, tiek mano kolegoms labai e, didelė garbė atstovauti Europos, e, Eurotė, e, atstovauti Ispanijos parlamentui kartu su kolega Mačedo čia atvykome ir mums labai įdomu pasi, klausyti apie iššūkius, kuriuos, su kuriais susidirs būtoji, būsimoji sanglaudos politika. Jūsų komitetas būtent e, rūpinasi sanglaudos politiką ir norėčiau padraginti komitetą bei narius šio komiteto rinktis dažniau. Aš manau, kad santykiai tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų leidžia panagrinėti labai svarbes ir aktualias temas. Aš norėčiau pasakyti, neviršydamas man skirto laiko, kad yra taip pat dar ir toks dalykas kaip ultraperiferiniai, labai nutolę, kitaip tariant, regionai, aš esu iš vieno iš jų. Specifinis, e, e, turai regionų specifika kartais e, tampa tikrų kozirių, tačiau reikėtų visą laiką atsižvelgti į, į ypatingas sąlygas, kurios yra ten susiklošiusios, kad būtų geresnė pusiausvyrą visur. Aš kalbėjau apie sanglaudą periferi, ultraperiferiniuose regionuose. E, Ir norėčiau susijęti tai su e, socialinė politika būti iš ultraperiferinio regiono ir nepaliesti socialinės politikos temos, tai turbūt neįmanoma. Mes kalbame apie ekonominės, e, socialinės ekonomikos vystymą, kadangi mes išgyvename labai svarbu etapą ir 2020 metų horizonte mums tai yra labai aktualu, kadangi e, mūsųse kyla dar didesnė e, rizika e, tiek nuskursti, tiek patirti socialinę atskirtį. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, mes labai norėtumėm, prašome jūsų atkreipti dėmesį, didesnį dėmesį į um, ultraperiferinius regionus. E, tiek parlamentas, tiek jūsų e, komitetas turi daugiau tą temą gvildenti. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį vienam iš mūsų kolegų Europos parlamento narių, ponas Augurakis. Ačiū, pirmininkė. Labai atidžiai klausausi visų pasisakymų tač, ir norėčiau pasakyti, kad ponas San dar kartą pasisakė ir tas pasisakymas buvo puikus. Norėčiau iš to, ką šiandien aptarinėjome, padaryti vieną išvadą. Sanglautos politikos daugiau nebėra. Ji pasibaigė, daugiau niekam tai nebeįdomu. Netgi formaliai ji nieko nebedomina, jeigu kai kurie regionai vystosi daugiau ar mažiau greitai. E, ar vystysis greičiau, kad, kad pasiektų maždaug padorų lygį. Ir aš norėčiau ponui Vanistelrojui užduoti klausimą, ar jūs žinote, kas bus po 20 metų atsižvelgiant į skirtumus, kurie dabar yra tarp valstybių narių. Jūs galite tai numatyti. Ar mes galime kalbėti apie sanglaudą? Ar buvo atlikta kažkokia studija? Ne, nebuvo. Kodėl? Bet juk su tokiam programam, kurios dabar yra įgyvendinamos ES regionuose, atsiras dar didesnių skirtumų. Kodėl? Ogi labai paprasta priežastis. Ponas An pasakė, Europa tai yra uh, E, nedarbas ir labai mažos pajamos. Štai taip porą žodžių galima viską apibendrinti. O kokiosgi šalis, mažiau e, produktyvios šalis, kokiosgi šalis galės gerinti savo gamybos lygį? Jūs kalbėjote apie ES regionų bendradarbiavimą. Visa tai buvo. E, buvo įvairios programos bendradarbiavo pramonė, mokslo tyrimai ir panašiai. Ir kasgi įvyko? Įvyko štai kas. Vis tos įmonės išsikėlė į tuos kraštus, kuriuose pigiau yra mokama į kit, e, už darbo jėgą. Taigi dabar yra 2020 programa, tačiau niekas čia nepasikeis. O pabaigai norėčiau pasakyti štai ką. Svajoti galima, Visi puikiai žinome, kad e, Graikijoje prancūzų ir vokiečių įmonės e, uždirba labai daug pinigų, e, bet e, Arode buvo, buvo e, didžiulis potvinis prieš keletą dienų ir keturi žmonės nuskendo. Kodėlgi nuskendo? Kodėl jie nuskendo? Todėl, kad ten nebuvo kelių nutiesta. Jeigu būtų uh, atlikti antiseisminiai darbai, e, jeigu būtų pastatyti socialiniai būstai. To nebuvo padaryta, nes niekam tai pelno neduoda. Tai jeigu tai būtų padaryta, tai niekas tada pro, dabar problemų neturėtų. Ir problema ir atskirtis Europoje egzistuoja ir tos problemos ateityje tik aštrės. E, Ačiū labai, dabar norėčiau suteikti žodį Danijos parlamento stoviai e, poniai Dinker. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū už suteiktą galimybę dalyvauti šios dienos posėdyje. Skirstant lėšas atskiroms valstybėms norėms labai svarbu atsižvelgti į tokį modelį, e, kuriame e, būtų atsižvelgta į kiekvieno regiono specifiką, taip pat į tuos e, regionus, kurie yra turtingesnėse valstybėse. Ir turint tokią politiką, lėšos bus skirstamos remintis e, BVP vienam gyventojui, e, kuris yra toje valstybėje narėje. Tai reikš, kad e, skurdesnės valstybės narės turės tam tikrų privalumų, o kalbant apie turtingesnės valstybės, E, jos tarsi neturės galimybės pasinaudoti šio modelio teikiamais privalumais. Tad vis dėlto norėčiau paraginti, atliekant finansavimo skaičiavimus bei lėšų skirstimą, remtis tokiu modeliu, kuris suteiktų galimybę atsižvelgti į bendras aplinkybės, e, kurios yra tose kaimiškose vietovėse. Galbūt e, būtų galima įvertinti tokius rodiklius kaip vidutinė gyvenimo trukmė, taip pat išsilavinimas, užimtumo lygis, um, urbanizavimo lygis. Tai sudarytų galimybę visoms ES valstybėms narėms, kurios susiduria su regioniniais iššūkiais, suteikti tinkamesnę pagalbą joms. Ačiū. Ačiū labai dabar žodis Čekijos Respublikos atstovui ponui Mišliš. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Čekijos Respublikos parlamento vardu už galimybę dalyvauti šiame susitikime. Ir kaip e, regionės plėtros e, senato komiteto narys, taip pat kaip Visočino regiono atstovas noriu pasakyti, kad ne tik mūsų vyriausybė šiandien yra atstovavimas, taip pat ir mūsų regionai yra atstovaujami šios dienos sustikime. Pone pirmininkė, jūs minėjote, kad e, ex ante sąlygos yra labai svarbios, kalbant apie veiksmingą regionės politikos e, įgyvendinimą, apie tai kalbėjo ir kiti kalbėtojai, taip pat ir komisaras Han. E, visi jie pažymėjo, kad reikia pakankamai laiko visiems tikslams įgyvendinti. Taip, galbūt tai yra tiesa, tačiau taip pat norėčiau e, iškelti vieną problemą, su kuria susidurime, kai deramės dėl partnerystės susitarimų ir tarsi atsidurime tokioje beviltiškoje padėtyje. Kai, kurie, kai kurios egzantės sąlygos yra susijusios su e, europinėmis direktyvomis, kurios yra perkeliamos į nacionalinius teisės aktus. Ir jeigu komisija nepritarė, nepritarė tam, kad tas perkelimas nacionalinius teisės aktus vyksta teisingai, tada komisija gali nustatyti tam tikras sankcijas valstybės narės atžvilgių. Visų pirma yra išsiunčiamas laiškas, tada valstybė narė turi atsakyti, kodėl nėra užtikrinamas tinkamas direktyvos nuostatų perkelimas į nacionalinius teisės aktus. Ir jeigu valstybė narė atsako, paprašo pratesti terminą, tada susidurime su problema. Tai minėjo ir ponas Hanas. Ir problema yra tokia. Komisija nėra numačiusi e, laiko terminą, per kurį valstybės narės turėtų atsakyti į gautą paklausimą. Tad įsivaizduokime, kad yra valstybė narė, kuri neperkelia direktyvos į nacionalinius teisės aktus, pavyzdžiui, kitai yra susijęs su energetiniu efektyvumu Ir e, taip pat tai yra susijęs su pastatų energetiniu efektyvumu bei šios sistemos įgyvenimu iki 2016 metų. Ir komisija tarsi neturi jokių svertų, kuri, kad galėtų užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą, komunikavimą su valstybė narė. Kalbėjau su e, parlamento nariu e, ponu Vlaciku ir paklausiau jo, ar nebūtų galima kažkaip išspręsti šios problemos ir ištaisyti šią padėtį. Nes jeigu būtų numatytas tam tikras galutinis laiko terminas valstybėms narėms, galbūt ir komisija savo atžvilgių galėtų jo laikytis. Ir ši problema tikrai mums yra labai svarbi, kalbant apie dėrybas dėl partnerystės susitarimo, taip pat įgyvendinant eksantę sąlygas. Tarkime, yra numatyti laiko terminai 2016 metų, tačiau jeigu nėra numatytas laiko terminas komisijos atsakymui pateikti į mūsų paklausimus, tada iš ties labai komplikuota situacija tampa. Ačiū labai dabar žodis Ispanijos atstovui, ponui Jose Antonijo Mančia Nado. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, bandome e, kalbėti apie sanglaudos politiką, e, gana didelės ekonominės krizės kontekste. Ir taip, skirtingi regionai nuo to kenčia skirtingai, susidurime taip pat ir su proto nutekėjimo problema ir, ir kitų probleminių aspektų susijusių su 20 metų strategijos įgyvendinimo. Tačiau reikia pasakyti, kad ši ekonominė krizė e, lėmė tai, kad e, pradėti naudoti tokie terminai kaip didelis nedarbas, protų nutiekėjimas, jaunimo nedarbas ir šios problemos yra svarbios kai kuriuose valstybėse narėse. E, ir kalbant apie makroekonominės sąlygas. Labai svarbu suvokti, kad negalime e, palikti kai kurių valstybių narių likimo valiai. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos e, inovacijų politikos, taip pat e, švietimas, užtikrinimas. Tai daroma ir Ispanijoje, ir sanglaudos politika yra itin svarbi, kalbant apie tokios Europos, kokios visi norime kūrimą. E, tad norime, kad tai būtų piliečių Europa, regionų Europa. Ir kalbant apie tas makroekonominės sąlygas, reikia tinkamai užtikrinti jų gyvendinimą, kitaip gali dar labiau išaukti skirtumai tarp valstybių narių. Taip pat labai svarbu kalbėti apie tai, kad svarbu atsižvelgti ne tik iki makroekonominius skaičius, reikia įvertinti ir kitus rodiklius. Tad norėčiau pastirauti pono Hano e, štai ko. Ar būtų galima interpretuoti tas makroekonominės sąlygas lankščiai, kad tuo galėtų pasinaudoti e, tos ES valstybės narės, kurios susiduria su daugiausiai problemų. Dabar žodis Vengrija, e, Vengrijos parlamento narys Jozef Nekeš. Üdvözlöm a biztos urat is. Az elmúlt két és fél év egy... Labai diena, komisarė. Praėjo du metai, Jie buvo labai nelengvi, mes maž, nemažai dirbome, kad galima būtų priimti sprendimus. O šią savaitę Komisija taip pat skirstė fondus iš e, socialinio vystimo ir žemės ūkio fondo. Norėčiau pasveikinti komisiją. Dabar jau Vengrija galės naudotis 35 milijardus eurų ateinančių laikotarpių. Tai buvo labai svarbus sprendimas. Galima bus suskaičiuoti PVM ir e, nuo 75 iki 85 procentų e, padidėjo Europos indėlis, o e, valstybės narės indėlis sumažėjo. Tai yra labai didelis skaičius. Vengrija yra įsitikinusi, kad 60 procentų šaltinių šaltinių turi būti naudojami ekonomikai gerinti ir e, kurti naujoms darbo vietoms. 1,4 e, procento žemė, e, padidėjo nedarbas. Centrinės Vengrijos regione, Budapešte ir Pešte Finansavimo sąlygos pasikeitė, e, dabar jau yra e, geresnės, 200 milijardų forintų Vengrija iš, išleis naujoms darbo vietoms kurti. Taip pat e, padidės biudžetas mokslo tyriamajam darbui. Labai svarbu, kad vietoje 16 jau dabar bus 9 pro programos ir Vengrija galės tas programas įgyvendinti. E, aš labai patenkintas ir parlamentas labai patenkintas, kad e, aplinkosauga, vandens apsauga taps prioritetais. Tai yra didžiulį. Europos Sąjunga e, tikrai ėmėsi didelės iniciatyvos, e, kurios kitos šalis tokios kaip Kinija ar JAV nesijėmė. Maisto produktų saugumas taip pat yra prioritetinis klausimas. Reikia užtikrinti ateinančioms e, kartoms, kad bus tvarus vystimasis. Re, regioninė e, plėtra turi vykti, turi mažėti įvairūs tos neligybės. Reikia daug labiau akcentuoti mokslinio parko sukūrimą, e, kas leistų išsaugoti patentus Europoje. Nes e, kitos valstybės yra palankesnėje situacijoje. E, infliacija buvo 0,9 procento, nedarbas sumažėjo, o deficitas taip pat bus mažesnis negu 3 procentai. Vengrijos vyriausybė iš tiesų e, padarė svarbius žingsnius ir matau, kad jie labai greitoje ateitie pasi, pasijaus. Labai ačiū Jums uždėmės ir labai džiaugiuosi biudžeto patvirtinimu. Josef Matula, e, Europos parlamento narys iš Rumunijos. Ačiū, ponė pirmininkė, pasistengsiu kuo trumpiau kalbėti, nekartosiu tų dalykų, kurie jau buvo minėti. Teisėkuros paketas e, būsimam finansinių finansinės programos laikotarpiu jau galiausiai yra patvirtintas. Sangodos politika turi pradėti veikti kuo galima greičiau, kad būtų įrodytas jos efektyvumas. Norėčiau pa pa paliesti du aspektus, kurie mano manimu yra labai svarbus, ypač kalbant apie mažiau išsivyščiusius regionus Europos Sąjungoje. septintosios ir aštuntosios pažangos ataskaitų išvadose, kurias parengė komisija ir kalbant apie 7-13 metų įgyvendinimo pareiškimą. Čia galime padaryti išvadą, kad ekonominė finansinė krizė sustabdė konvergencijos procesą arba netgi jį pakreipė kitą linkme. Skirtumai tarp regionų tapo dar ryškesni. Tokiu būdu baigėsi ilgas laikotarpis, kai skirtumas pagal BVP ir nedarbą, tie skirtumai smarkiai išryškėjo. Silpnesni ES regionai nukentėjo pirmieji ir nukentėjo labiausiai. Dėl to manau, kad Europos institucijos ir nacionaliniai parlamentai, nacionalinės institucijos, vyriausybės turėtų susitelkti ties keliais dalykais. Pirmiausia, partnerystės susitarim, susitarimais. Ir norėčiau paklausti, kokia yra dabar situacija su partnerystės susitarimais su valstybėmis narėmis, nes tie susitarimai turėtų įsigalioti nuo 14 metų sausio pirmosios dienos. Taigi aš jau norėčiau čia skambinti pavojaus varpais dėl tų partnerystės susitarimų. Uh, Ir antras dalykas - alternatyviosios priemonės, alternatyviosios finansavimo priemonės, kalbant apie vidinės trukmės ilgalaikį ekonominį vystimasi. Tai yra puikiai žinoma, ypač naujosiose valstybėse narėse. Krizė faktiškai užblokavo visas tas alternatyves finansavimo priemonės. Mes tai pripažįstame ir teigiame garsiai Europos institucijose bankai buvo išgelbėti nuo krizės, tačiau ar bankai ir kitos finansinės institucijos nori padėti išgelbėti, paremti ekonominę plėtrą tose naujose valstybėse narėse, padėti toms valstybėms narėms iš, išbristi iš krizės. Aš manau, kad ir tai yra labai svarbu ir mes turėtumėme tuo susirūpinti. To turėtų susirūpinti ir nacionalinių parlamentų nariai. Ir aš taip sakau dėl to, kad komisija ką tik paskelbė ataskaitą, kur būtent ir kalbama apie tai, kur kalbama ilgalaikį ES ekonomikos finansavimą. Ačiū ir dar pabaigai norėčiau pasveikinti daugelį žmonių, kurie dalyvavo tvirtinant šį teisėkuros paketą. Ačiū, Josefai. Italija, deputatų rūmai, Tomaso Kūro. Pasisakys. Grazie, prezidente. Ponas Kūro. Labai ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti tą parlamentinės E, konferencijos organizatoriams. Tai yra labai puikia proga dar kartą pakalbėti apie sanglaudos politiką. Sanglaudos politika yra labai svarbi e, dalis ES biudžete ir dėl to tai yra svarbus Europos strateginis elementas visose ES politikose ypatingai tokiu momentu, kai iš, išbridimas iš socialinės ir finansinės krizės, kuris liečia daugelį šalių, e, vyksta. Beje, kai kuriuose šalyse iš tiesų buvo užregistruota tikra recesija ir tikrai jiems dar labai toli iki sanglaudos. Norėčiau priminti, kad tie ištekliai, kurie buvo skirti sanglaudai, 2014 metams, 14-20 e, metams sudaro 8 tik tais procentus lyginant su dabartiniu momentu ir tai tikrai nėra e, teigiamas elementas. E, gyvenimo lygio suvienodinimas, tikslų e, iškelimas ir tų tikslų siekimas yra e, teisingos ES E, teisingi ES politikos elementai. E, Italijos regionais šiaurė, centras, pietus labai skiriasi savo išsivystimu ir net jeigu mes labai nemažai prisidedame prie ES vystimusi, e, mes Italijoje labai turime pasistengti, kad įrodytume, jog iš tiesų ta sanklauda reikalingam. Mes stengiamės naudoti sanglaudų fondus, kad galėtumėm pasiekti gerų rezultatų ir stengiamės atskirti gamybos instrumentus nuo tų instrumentų, kurie skirti infrastruktūroms, nes jų yra kitokia dinamika. Be kita ko, šiuo tikslu vyriausybė nori, kad e, ir siekia, kad e, vietinės struktūros geriau leistų pinigus ir geriau už juos atsiskaitytų. Ir jeigu kartais neefektyviai tie pinigai panaudojami, reikėtų žiūrėti, kokiose sritise juos geriau išleisti. Parlamentas taip pat siekia, kad tie fondai būtų kaip galima racionaliau panaudojami. Ir šią prasme norėčiau pasakyti, kad mums labiausiai rūpi saligiškumo taisyklė. Santės sąlygos. ir ypatingai kaip nustatyta valdymo programoje finansų panaudojimas. Taip pat visiškai aišku, kad jeigu šalis susiduria su, su sunkumais dėl viešųjų finansų, dėl to, kad e, tebesitėse krizė, fondų sanglaudos fondų e, neprisidėjimas problemams spręsti tą situaciją dar labiau paaištrintų. Recesija, recesija labai gili duobė iš jo sunku išlipti, jeigu uh, mums tikrai labai sunku iš tos situacijos išeiti, neįžeidžiant kai kuriais atžvilgiais valstybių narių. Uh, Dar norėčiau pridurti, kad stabilumo ir augimo ir stabilu, augimo ir stabilumo paktas jau yra kritinis punktas. Nenorėčiau, kad dar tų punktų būtų pridėta, tuo tarpu, kai jau sakiau, kad fondų naudojimas mums turėtų pasiekti geres, padėti pasiekti geresnės e, integracijos. E, Uh, we go to Latvia. Mm, Madame Dana Reiznic. Dabar Latvija, kolegė iš Latvijos parlamento pasakys. Ačiū pirmininkė. Mes labai džiaugiamės galėdami išsakyti savo nuomonę. Didžiausias iššūkis ES yra užtikrinti stabilų augimą. Na ir sanglaudos politikos fondai yra labai, sangaudos fondai yra labai svarbus augimų ištikrinti. Dėl to labai svarbu tinkamai sutelkti išteklius ir susijęti juos su rezultatais. Žinoma, suprantame, kad nacionalinis finansavimas negali būti vien tik tai mm, bendra finansavimas veiklai iš ES biudžeto. Reikalingas aiškus planas, kur būtų aiškiai pasakyta, kaip nacionalinis biudžetas galėtų papildyti Europos finansavimo planą. Na, o sangodos finansavimo uždavinys yra užtikrinti kad būtų suvienodinti regionai, kad mažiau išsivystę regionai pasiektų išsivyščiusių regionų lygį. Tačiau bendros, bendros taisyklės netiks visiems, dėl to reikia išlikti lankstiems, atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės nacionalinius interesus ir prioritetus, ypač tais atvejais, kai, kai politiškai atsakingas parlamentas ir visa visuomenė dėl to susitarė. Latvija, aišku, turi irgi savo problemų, bet mes e, parodėme, kad mums pavyko įveikti 8 metų, 9 metų krizę. Dėl to, kad mes galėjome racionaliai panaudoti ES skirtą finansavimą. Per kitą programinį laikotarpį mes sukūrėme ir patvirtinome savo nacionalinį plėtros planą parlamente. Tai yra planavimo dokumentas, kuris yra artimai susijęs su strategija Europa 2020. Ir čia yra ta strateginė vizija, kuri grindžiama detale pagrindinių poreikių analizę ir galimais sprendimais. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad investicijos į infrastruktūrą yra skirtos siekiant ilgalaikių tikslų ir plėtro, plėtros. Taigi norime pabrėžti, kad reikia atsižvelgti į nacionalinius interesus ir tikimės bendradarbiavimo su Europos komisija per partnerystės susitarimo dėrybas ir tikimės pradėti naudoti lėšas laiku. Ačiū. Dėkoju ir galiausiai Kroatijos atstovas ponas Pendik. Svima zahvaljujem na pozivu. E, u prvom redu zaželio sam se javiti za raspravu ponuku. Ačiū. Dėkoju. Aš manau, kad Ankstesni kalbėtojai e, nušvietė sanglos politikos gairės ir akcentavo tai, kad reikia skirti daugiau dėmesio plėtrai ir energetiniam ES nepriklausomumui. Kadangi esu iš jauniausios ES valstybės narės, norėčiau pasakyti, kad mūsų Kroatijos prioritetai gali labai puikiai įsilieti į tą bendrąjį pagrindą, apie kurį kalbėjo kiti kalbėtojai. Sanglaudos politika mūsų vertinimu turėtų pirmiausia daryti įtaką ekonominiai plėtrai ir kurti darbo vietas. Taigi prioritetas turi būti skiriamas tiems projektams, kurie e, sukuria naujas darbo vietas. Taigi tokiu būdu mes užkirsime kelią protų nutekėjimui. Ir galėsime kurti didesnį tų valstybių BVP. Tai yra aktualu ir svarbu Europos Sąjungai ir pavieniams valstybėms narėms. Tai gali būti struktūriniai projektai, tačiau juose turėtų daugiau dėmesio būtų, būti, būti skiriama ekonominio augimo sąlygoms ir naujų darbo vietų kūrimui. Dabar kalbant apie ES energetinį nepriklausomumą. Mes visi sutarėme dėl to, ar tai yra reikalavimas ar ne. Ir viena galimybių galbūt būtų keli šaltiniai, ypač kalbant apie gamtinės dujas. Norėčiau pasakyti, kad Kroatija e, dabar stato Kerko saloje suskistintų dujų terminalą ir per tą terminalą e, Kroatija gali užsitikrinti alternatyvų energijos šaltinį, maršrutą tokį ir, ir Kroatijai, ir Europos Sąjungai, ir tai įsilieja į sangodos fondų pagrindą. Tai irgi labai tikslinės būtų lėšos. Um, Dar norėčiau sutikti žodį ponui Petroluchan iš Europos parlamento Rumunijos atstovui. Ačiū. Pasinaudosiu galimybę užduoti klausimą komisarui Hanui, kadangi šiandien dalyvauja mūsų susitikime. Taip pat džiugu, kad turime galimybę kalbėti su nacionaliniu parlamento atstovais apie sanglaudos politiką. Tad norėčiau pasinaudoti šią progą ir pasakyti, jog mes tarsi bandome kalbėti itin bendrai. Kalbame apie tas bendras temas. Išklausiau E, prieš mane pasisakysiu kalbėtųjų nuomonės, tačiau man atrodo, kad per mažai buvo kalbėta apie krizės priežastis. Būtent todėl lėšų pasisavinimo lygis kai kuriuose valstybėse narėse yra toks žemas. Kalbant apie mano gimtąją šalį Rumuniją, ten yra daug neigiamų pavyzdžių susijusių su e, nedideliu lėšų įsisavinimu. Ir viena iš priežasčių yra tokia neretai tiesiog trūksta informacijos apie tai, jog yra galimybė gauti ES lėšas naudojantis nacionalinėmis programomis ar paprasčiausiai tiesiogiai e, iš Briuselio. Tad e, tikrai ta informavimo procedūra skiriasi skirtingose valstybėse narėse ir aš pats asmeniškai surengiau Rumunijoje e, informacinę kampaniją laikotarpį nuo 2007 iki 2013, tačiau tai buvo tik lašas jūroje, jeigu galima tai pasakyti. Manau, kad ir komisija, ir nacionalinės vyriausybės bei parlamentai turėtų imtis papildomų priemonių, kad jų piliečiai būtų tinkamai informuojami apie e, galimybę gauti lėšas, taip pat reikėtų paskatinti pildyti paraiškas ir manau, kad šis žingsnis turėtų būti laikomas prioritetiniu. Ir dar vienas aspektas, kurį norėčiau paliesti. Viešieji pirkimai. Rumunijoje tai kelia nemažai problemų, nes paskutiniai duomenys rodo, kad 43 procentai yra bendras įsisavinimo lygis, tačiau kai kuriuose valstybėse narėse jis yra dar mažesnis, kalbant apie viešuosius pirkimus. Ir taip pat nesugebėjome parengti bendrų e, gairių, kurios būtų skirtos visoms valstybėms narėms. Bendrų gairių, kurios e, suteiktų tam tikrą aiškumą bei užtikrintumą e, kalbant apie tai, kokiais kriterijais remiamasi skirstant ES lėšas, taip pat kaip būtų galima veiksmingai tas lėšas skirstyti. Ir manau, kad tai yra dvi prioritetinės rytis, apie kurias yra svarbu kalbėti. Egzantės sąlygos buvo šiandien nekartą minėtos, tačiau tokiame platesnėme kontekste vis dėlto aš turiu vieną konkretų klausimą komisarui Han. Kaip jūsų nuomonė e, šalis galėtų pasiekti pažangos šiuose srityse ir kokie būtų komisijos pasiūlymai? Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį komisarui Hanui ir taip pat e, pranešėjams bei ambasadorių, jeigu jie norės komentuoti. Tačiau visi turime laikytis nustatyto kalbėjimo laiko. Ačiū. Visų pirma, norėčiau priminti, kad mes pakeitėme e, politikos kryptį ir dabartinėje perspektyvoje infrastruktūros investicijos buvo tarsi politikos širdis. O dabar labai svarbu skatinti ekonomiką, tačiau nebūtinai aiškiai kalbama apie tas investicijas į infrastruktūras. Ir kalbant apie Latvijos pavyzdį, viena iš priežasčių, kodėl piliečiai emigruoja ir paprasčiausiai galimybė daugiau uždirbti užsienyje. Tad jeigu bandysime išlaikyti e, savo piliečius gimtosiose šalise, reikia pagerinti ekonominę padėtį, reikia padėti e, piliečiams įsteigti įmonę, sukurti e, papildomas įsidarbinimo galimybės, kad taip pat auktų atlyginimai, pajamos, nes jeigu vien investuosime į infrastruktūrą, ši problema nebus išspręsta. Tad, manau, reikia imtis e, abiejų e, šių e, veiklos barų, kad būtų išspręstos egzistuojančios problemos. Na, o kalbant apie kitas valstybės narės, kitus pavyzdžius, labai svarbu paminėti, jog labai svarbu užtikrinti tos klasterius, taip pat E, pažangėje specializaciją, vis dėlto labai svarbu žinoti, kuriuose srityse galima praplėsti verslo veiklos galimybės, taip pat sukurti naujas darbo vietas bei užtikrinti e, piliečiams galimybę įsidarbinti e, tose šalise, tose regionuose, kuriuose ir nori jie rasti darbo vietas. Juk 85 procentai piliečių, kaip rodo apklausos, nori gyventi, nori dirbti tose šalise, kuriuose jie yra gimę. Na ir taip pat buvo teirautasi apie rodiklius. Taip yra taikomi rodikliai. Taip pat yra rodikliai, kuriais matuojami tie jūsų minėti elementai. Tai yra tarsi trečiasis naujosios politikos ramstis. Svarbu susitarti dėl tų kiekybinių rezultatų, kurių būtina pasiekti iki laikotarpio pabaigos. Tada reikėtų paviešinti informaciją apie tuos rezultatus ir visi piliečiai galėtų sekti, kaip tai yra įgyvendinama, kokie yra rezultatai, ar buvo pasiekti užsibriežti tikslai. Tad tokia atveju būtų galima netgi sukurti tam tikrą viešąjį politinį spaudimą, reikalauti papildomo skaidrumo, kuris padėtų užtikrinti Europinės politikos įgyvendinimą. Na, o kalbant apie egzantę sąlygas, mes čia tarsi maišome du skirtingus dalykus. Makroekonominės sąlygos, taip pat veik, veikla, e, nebūtinai susijusi su egzantę sąlygomis. Kai kalbame apie makroekonominės sąlygas, Mes turime omenyje valstybių narių veiklos rezultatus e, finansinės perspektyvos laikotarpiu. Ir kalbant apie bendro finansavimo dydį, tarp 50-75 procentų, pavyzdžiui, Italijoje tai siekia 50 procentų ar daugiau. Na ir jeigu makroekonominės veiklos rezultatai valstybėje narėje nėra tokios e, būklės, kad būtų galima sauliaisti tą bendro finansavimo sistemą, neretai jie yra pigiausia galimybė įgyvendinti projektus. Reikia spręsti šią problemą, kad būtų pakeista ši situacija, kad valstybės narės turėtų galimybę pasinaudoti e, prieinamomis lėšomis. Tad tikrai turime imtis reikalingų priemonių, tačiau tai jau nekarta buvo aptarinėta ir parlamente. Na, ir reikia pasakyti, kad tas makroekonominės sąlygos yra paskutinė įmanoma priemonė, kai jau yra išnaudotos visos kitos galimybės arba, e, atsiprašau, jos apskritai nėra panaudojamos valstybėse narėse. Tada galima imtis makroekonominių sąlygų, jas taikyti. Taip pat yra tam tikrų švelninančių faktorių e, susijusių su ekonominė padėtimi valstybėje narėje. Ir jeigu pakartotinai atsisakoma priemonių, E, padėčiai gerinti galima imtis tų papildomų priemonių. Pone Denkar iš Danijos uždavė klausimą ir buvo kalbėta apie BVP. Taip, niekas nesidžiaugia tuo, kad tai yra vienintelis e, viską lemiantis kriterijus, kalbant apie lėšų paskirstimą, tačiau kol kas tarp valstybių narių nepavyko susitarti dėl kažkokių papildomų elementų, rodiklių, uh, Pavyzdžiui, jeigu kai kurios valstybės narės pasisakytų už tai, kad būtų vertinamas aukštas nedarbo lygis. Tuo tarpu galbūt kitos valstybės narės, e, kurios e, mano, kad e, tose valstybėse narse, kuriuose nedarbo lygis jau ir taip yra aukštas, neturėtų gauti kažkokių uh, nuolaidų ir iš ties valstybių narių nuomonės yra gana skirtingos ir šiuo metu vienintelis rodiklis, dėl kurio buvo galima pasiekti sustarimą, tai buvo bendrasis vidaus produktas. Taip, diskusijos vis dar tęsiasi ir be abejo norėtume kažkokių papildomų rodiklių, kurie tiksliau atspindėtų padėtį, tačiau kol kas viskas yra taip, kaip yra ir reikia naudotis tą finansinę perspektyvą, ieškoti priemonių, kaip būtų galima įvertinti papildomus elementus. Ir dar viena pastaba, kurią iškėlė Kroatijos atstovas. Suskistintų gamtinių dujų terminalai. Žinau, kad e, ketinama panašų terminalą įrengti Slovenijoje, taip pat e, šalia e, Triesto uosto. Tad e, kalbant apie šį regioną, manau, kad vienas suskistintų gamtinių dujų terminalas tikrai būtų pakankama ir mums reikia nuspręsti, paieškoti sprendimo dėl to, kur būtų galima įsteigti tą suskistintų gamtinių dujų terminalą. Taip pat čia kalbame ir apie europinės lėšas ir galbūt e, ES mokesčių mokėtojai nebus patenkinti tuo, kad 150 km spindulių bus 3 suskistintų gamtinių dujų terminalai. Be to, reikia užtikrinti ir tai, kad bus e, sukurta sąsaja su žemynu, e, kad bus nutiesti reikalingi vamzdynai. Tad yra iš daug svarbių klausimų, kuriuos reikia iki galo išsiaiškinti, tačiau tai būtina padaryti, tai taip pat yra mūsų politikos dalis. Tad e, būtų galima kreiptis į Kroatiją, Sloveniją ir Italiją ir paprašyti koordinuoti šį klausimą tarpusavėje. Būtų tikrai labai džiugu, jeigu e, būtų išvengta komisijos e, tarpininkavimo šio klausimu. Manau, kad svarbu jį išspręsti, paieškoti priemonių, kaip būtų galima išspręsti šią problemą. Tad dar kartą norėčiau padėkoti už jūsų pasisakymus, už jūsų grįžtą, mm, kuris buvo pademonstruotas. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad partnerystės susitarimai turėtų būti ne tik aptariami, bet ir patvirtinti nacionalinių parlamentų. Tai tikrai nebloga mintis, tačiau be abejo visada galima gerinti padėtį ir tikrai nemažai galimybių mūsų laukia ateityje. Ačiū, komisarė, dabar norėčiau suteikti žodį Graikijos ambasadoriui. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Ponas Huber e, minėjo Graikijos pavyzdį ir tikrai pilnai galiu pritarti tam, kas buvo pasakyta. Manau, kad jis e, puikiai pabrėžė, kokia svarbi yra regioninė politika, kalbant apie e, naujų mažų įmonių įsteigimą. Taip pat buvo minėta ir sanglaudos politika, taip pat regioninės plėtros politika. Galiu tik pritarti šiam kalbėtojui. Ačiū. Šiuo pasisakymu baigsime pirmąją sesiją. Dabar mums reikia minutėlės e, e, pakviesti kalbėtojus į savo vietas. Prašyčiau neišsivaikščioti ir netrukus pradėsime antrąją sustikimo dalį. sorry, who... Norėčiau paprašyti tų, kurie ketina pasilikti antrojoje susitikimo dalyje, užimkite savo vietas, nes turime tęsti darbą. Pradėsime antrąją sesiją, kalbėsime apie iššūkius susijusius su e, tiesioginiu įgyvendinimu. Ir dabar norėčiau pradėti nuo e, komisijos e, E, regioninio urbanistinės politikos direktorato atstovo e, Normans Popens. Jis bus pirmasis mūsų kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane į šį labai svarbų susitikimą. Taip pat norėčiau pasisveikinti su nacionaliniu parlamento atstovais, susirinkusiais šiandieną. Tikrai labai daug svarbių dalykų jau buvo paminėta pirmojoje dalyje, neketinu jų kartoti. Vis dėlto norėčiau pasakyti, kad be abejo mes esame itin uh, dėkingi ir Europos parlamentui, ir tarybai už tai, kad buvo patvirtinta reglamentavimo bazė. Tai yra labai svarbus žingsnis ir tai suteikia galimybę e, baigti rinkti e, programavimo dokumentus su valstybėmis narėmis. Taip pat labai svarbu pasakyti, kad reikia suintensyvinti e, tą dvišalį darbą su valstybėmis narėmis ir regionais ir tikrai itin daug darbo laukia, siekiant užtikrinti, kad E, tie programavimo dokumentai bus parengti laiku, e, kad galėsime pradėti įgyvendinti Europos struktūrinių fondų e, programą visose valstybėse narėse ir regionuose. Ir žinoma, pagrindinis tikslas yra toks - pradėti įgyvendinti šias investicijas 2014 metais, tačiau norint tai padaryti reikės bendradarbiauti itin glaudžiai ir intensyviai. Norėčiau trumpai paaiškinti dabartinę padėtį ir nors reglamentai jau buvo patvirtinti ir netrukus bus paskelbti, tai turėtų būti padaryta iki kalėdų. Komisija panašiai ir planavo, žinojame, kad tai pareikalaus nemažai laiko. Būtent todėl prieš pusantrų metų mes pasiūlėme valstybėms narėms, visoms valstybėms narėms, laikytis to aktyvaus požiūrio, nelaukti galutinės reglamentų versijos, tačiau iš karto pradėti kalbėti apie finansavimo prioritetus, galbūt nekalbėti apie tas konkrečias sumas, kurios bus skirtos, tačiau pradėti analizuoti, kokie yra pagrindiniai iššūkiai bei poreikiai valstybėse narėse bei regionuose, taip pat pradėti tą neformalų dialogą. Būtent todėl prieš pusantrų metų komisijos tarnybos mm, mm, mm, pasinaudojo tuo integruotų požiūrių ir bendrųjų nuostatų reglamentas apima penkis fondus ir buvo parinkti poziciniai dokumentai, kurie buvo išsiusti kiekvienai valstybei nariai. Paprašėme valstybių narių su jais susipažinti, juos aptarti ir tada e, e vėl susisiekti su mumis. Ten buvo kalbama apie trūkumus susijusius su 14-20 metų programavimo laikotarpiu. E, ir turiu pasakyti, kad dauguma valstybių narių itin rimtai pažiūrėjo į šį neformalų dialogą, vyko įvairių sustikimai su uh, e, uh, e, e, valstybinėmis įstaigomis, kurios yra atsakingos už nacionalinį gyvendinimą. Vyko nemažai susitikimų su kiekvienos valstybės narės atstovais ir turiu pasakyti, kad apie pusę valstybių narių pateikė puikiai parengtus, brandžius partnerystės susitarimus atsiprašau, tai bus padaryta kitų metų pradžioje arba iš karto po to, kai bus paskelbta informacija apie reglamento patvirtinimą. Tad tikimės, kad viskas bus įvykdyta laiku. Vis dėlto noriu pasakyti, kad kiekviena valstybė narė turi parengti e, brandų, tinkamai parengtą partnerystės sustarimą, kuriame būtų atsižvelgta į tai, kas buvo pasakyta per pirmąją sesiją. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė turi sudaryti partnerystės sutartį ir jau po to kiekviena valstybė narė turi parengti mažiausiai tris programas. Nes bus rengiamas tos e, konkretiems fondams skirtos programos ir tos valstybės narės, kurios pasirinko įgyvendinti regioninės programas, turės dar daugiau darbo į tai įdėti, tad iš viso bus 28 partnerystės sutartis ir daugiau negu 350, ne, vis dėlto daugiau negu 500 programų, jeigu pažvelgtume į, bendrai į visus fondus. Tai tikrai daug darbo laukia, tačiau mes turime būti drąsus ir pasakyti, kad labai svarbu užtikrinti tų dokumentų e, kokybę, tai yra vienintelė galimybė Labai svarbu, kad tie programavimo dokumentai būtų tinkami ir kokie būtų pagrindiniai iššūkiai. Visų pirma, tai yra strateginis pagrindas susijęs su būsimomis investicijomis. Kaip jau minėjau anksčiau, stengiamės nutolti e, nuo e, vien projektais paremto ar įsisavinimu paremto požiūrio. Dabar norėtume susikoncentruoti į į programas, kurios e, e, padėtų skatinti augimą, darbo vietų kūrimą, todėl palaikome struktūrinių reformų įgyvendimą valstybėse narėse, kai tai padeda uh, užtikrinti augimą, sukurti naujas darbo vietas. Taip pat labai svarbu, kad valstybių narių regionai uh, identifikuotų uh, uh, savo privalumus, uh, konkurencinius privalumus, kaip jos būtų galima įgyvendinti. Tad būtent todėl buvo nustatytos egzantės sąlygos, tai nekarta jau buvo šiandien minėta. Tačiau dar kartą noriu pasakyti, kad tai labai svarbi e, programavimo laikotarpio dalis, nes tos egzantės sąlygos yra būtina prielaida, kuri turi būti įgyvendinta, jeigu norima pasiekti sėkmingų rezultatų įgyvendinant programas. Ir Kalbant apie tas egzantės sąlygas, jos yra parengtos remiantis išmoktomis pamokomis, atsižvelgiant į dabartinę patirtį. Ir kai kurie šiandien kalbėję asmenys minėjo e, horizontalesias sąlygas, pavyzdžiui, viešuosius pirkimus arba ES direktyvų perkelimą į nacionalinius teisės aktus. Taip, tai yra labai svarbios sąlygos, jas reikia įgyvendinti, tačiau yra ir konkrečių egzantė sąlygų skirtingose politikos rytise, pavyzdžiui, su transportu susiję planai, taip pat pažangioji specializacija ir taip toliau. Tai yra privaloma ir tai reikia įgyvendinti prieš pradedant investuoti į šias rytis, nes jeigu tai nebus padaryta, e, vargu ar ES piliečių bei mokesčių mokėtojų pinigai bus tinkamai ir veiksmingai panaudoti. Taip pat gali tekti apriboti šių sričių finansavimą, jeigu nebus laikomasi numatytų sąlygų. Labai svarbu e, skirti dėmesio prioritizavimui, koncentracijai, taip pat e, vyko diskusijos su valstybėmis narėmis, buvo kalbėta apie tai, kad reikia daugiau lankstumo, tačiau kalbant apie e, turimų lėšų paskirstimą visoms sritims, taip, tai yra svarbu iš tos politinės perspektyvos, tačiau tai nėra pagrindinė opcija. Reikia nepamiršti, kad lėšos yra ribotos ir mums reikia susikoncentruoti ties svarbiausiamis rytimis. Tai buvo pasakyta ir komisijos parengtose dokumentuose, tad manome, kad reikia rimtai į viską žiūrėti ir užtikrinti, kad e, lėšos būtų skirstamos koncentruotai. Taip pat labai svarbu koncentruotis ir į rezultatus, jų siekimą. Tai yra svarbus pasikeitimas toje reglamentavimo sistemoje, nes keičiasi visa intervencijų logika. Visų pirma, reikia įvertinti, kokių rezultatų siekiame, taip pat reikia įvertinti rodiklius, reikia, kad jie būtų ambicingi, tačiau kartu praktiški ir konkretus. Ir jau tada reikia nuspręsti, kad e, yra tam tikrų galbūt ir silpnųjų vietų ir būtina viską išspręsti, išspręsti visas problemas prieš pradedant skirstyti lėšas, jas leisti, tad labai svarbu nustatyti tikslus, rodiklius, tai turi būti padaryta. Mes esame pasirengę dirbti kartu su visais, nes jeigu to nepadarysime, nebus galima tinkamai įgyveninti naujųjų programų. Tai turi atsispindėti ir partnerystės susitarimuose. Na ir pagrindinis tikslas yra patvirtinti visus programavimo dokumentus, naudojantis e, dabartiniais komisijos įgaliojimais, tačiau viskas didelė dalimi priklauso ir nuo valstybių narių bei regionų, nuo jų bendradarbiavimo su mumis, e, nuo to, ar bus pateikiami, pateikiami reikalingi dokumentai, dokumentų projektai, kad mes galėtume juos išanalizuoti. Tad nacionaliniai parlamentai ir gali, ir privalo užimti e, svarbę vietą šiame procese. Jau buvo kalbėta apie egzantę sąlygas, jos reikalauja tam tikrų teisėkuros pasikeitimų, kuriuos gali įgyvendinti nacionaliniai parlamentai. Taip pat labai svarbu diskutuoti apie prioritetus, apie tą partnerystės principą, kuris yra numatytas reglamentuose. Ir manome, kad nacionaliniai parlamentai gali užtikrinti, jog būtų vykdomos e, diskusijos nacionaliniu lygiu šiais klausimais, kad būtų nustatyti prioritetai kitam finansavimo laikotarpiui. Tiek būtų mano pastabų šiuo metu. Taip pat atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū labai. Pone Normansai, dabar norėčiau suteikti žodį e, poniai Virginiai Baltritiniai iš Lietuvos. Gerbimoji komiteto pirmininkė, gerbiami kolegos. Noriu nuširdžiai padėkoti komiteto pirmininkiai poniai Danutai Hübner už kvietimą ir visam komitetui už suteiktą galimybę pasisakyti šiame posėdyje. Tikiu, kad aktyvus dialogas tarp Europos ir nacionalinių parlamentų yra abipusiai naudingas, norint sėkmingai gyvendinti ateities anglaudos politiką. Sveikinu regioninės plėtros komiteto ir komisijos indėlių formuojančią naują politiką. Tai labai ambicinga, siekiant, siekianti naujų galimybių, skatinanti plėtrą, inovacijas ir naujų darbo vietų kūrimą politiką. Šiuo metu Lietuva pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai ir tai didelis iššūkis mums visiems, tiek politikams, tiek įvairių institucijų vadovams bei specialistams. Prieš dvi dienas, lapkričio 25 dieną Vilniuje vyko parlamentinio matmens pirmininkavimo renginys. Aplinkos apsaugos komitetų ir valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų pirmininkų susitikimas tema makroregioninės strategijos, jų plėtra ir perspektyvos. Naudodamasi progą noriu padėkoti komiteto pirmininkiai poniai Danutai Huibner ir komisijos nariui ponui Johannesui Hanui už labai vertingus pranešimus, paskatinusius įdomias diskusijas. Lisabono sutartis sudarė prielaidą stiprinti ES piliečių dalyvavimą ir paskatino ES institucijų ir visuomenės glaudesnius ryšius. Nacionalinių parlamentų vaidmuo taip pat žymiai išaugo. Artėja naujos ES daugiametės finansinės programos laikotarpis ir manau, mes nacionalinių parlamentų atstovai turime pilnai pasinaudoti mums suteiktomis galiomis ir aktyviai dalyvauti užtikrinant savo šalies ir visos Europos pažangą. Nacionaliniai parlamentai gali ir turi tapti labai svarbus Europos parlamento ir kitų ES institucijų partneriai formuojant sanglaudos politiką ir stebint sanglaudos politikos įgyvendinimą. Tam reikia dar labiau išnaudoti formales ir neformales konsultacijas. Šiuo metu įvairiuose lygmenyse vyksta aktyvios diskusijos apie iššūkius įgyvendinant atminties sanglaudos politiką – Manau, kad norint pasiekti kuo geresnių rezultatų ateityje ir efektyviau naudoti 2014-2020 metų struktūrinės paramos lėšas, turime peržvelgti ir vertinti išmoktas besibaigiančio programavimo laikotarpio pamokas. Svarbiausias mūsų tikslas – pasverti ir vertinti, kas buvo daroma gerai ir sektina ateityje, kokias problemas buvo sunkiausiai spręsti, kokios buvo klaidos ir kaip jų išvengti ateityje. Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad Lietuvoje įdėktas valdymo ir kontrolės sistemos modelis užtikrina atsakingą ES skiriamos paramos panaudojimą. Noriu pažymėti, kad Lietuvos Respublikos Seimas prasidėjus 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiai priėmė nutarimą dėl Seimo ir vyriausybės veiklos principų įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūros panaudojimo strategiją ir veiksmų programas. Šiame nutarime buvo įtvirtinti svarbiausi strategijos prioritetai susiję su ilgalaikiu Lietuvos ūkio konkurencingumo stiprinimu. Nustatyta, kad kiekvienais metais vyriausybė pateikė parlamentui išsame ataskaitą apie šalies ūkio konkurencingumo tendencijas – Kartu su konkurencingumo ataskaita pateikiama ir taip vadinama sėkmės rodiklių suvestinė. Tai iš anksto užbrišti kriterijai, pagal kuriuos galima vertinti projekto efektyvumą. Primdami šį nutarimą politikai dar prieš šešerius metus apsisprendė struktūrinės paramos stebėsiną perkelti į parlamentinį lygmenį. Taigi struktūrinės paramos įgyvendinimas perėjo į parlamentinės kontrolės lygmenį. Lietuvos parlamento nariams buvo suteikta galimybė kasmet dalyvauti svarstant ES finansinės paramos įgyvendinimo ataskaitas specializuotose komitetuose. Šiuose svarstymuose visuomet dalyvaudavo ministerijų atstovai, kurie pristatydavo projektų gyvendinimo eigą sėkmės rodiklių skalę. Dabar jau galima teikti, kad tai efektyvi priemonė skatinanti gyvendinančias institucijas pasitempti, o politikus domėtis ir būti aktyviais. Manyčiau, kad stebėdami naujos anglaudos politikos įgyvendinimą, nacionaliniai parlamentai taip pat turėtų kaip galima labiau sustiprinti vyriausybę parlamentinę kontrolę. Remdamasi sukaupta patirtimi, norėčiau pažymėti keletą iššūkių, į ką svarbu atkreipti dėmesį. Pirmiausia, dažnai stebimas rytis apima kelių parlamentų komitetų kompetencijas, pavyzdžiui, ekonomikos, Europos reikalų, valstybės valdymo ir savivaldybių, todėl yra gana sunku koordinuoti veiksmus ir užtikrinti stebėsinos sistematiškumą. Kartais tokojama politinės valios priimti sprendimus šioje srityje. Kartais išriškėja nuomonių skirtumai diskutuojant nacionaliniais ir ES klausimais. Sanglaudos politikos įgyvendinimo procedūros yra sudėtingos, didelė dalyvaujančių institucijų ir įstaigų bei informacijos gausa. Džiugina tai, kad labai aktyviai Lietuvos parlamento specializuotų komitetų ligminyje buvo ir yra diskutuojama projekto, projektų naudingumo visuomeniai klausimais. Gerbėmiai kolegos, manau, kad pritarsite man, pasitaiko atveju, kada ES lėšomis finansuojamas projektas atrodo pažangus ir inovatyvus, tačiau laukiamas naudos visuomeniai jis netneša. Štai čia mano nuomonė, mes kaip parlamento nariai turėtume kviestis dialogui centrinę, regioninę ar vietinę valdžią, kurie yra atsakinga už tokio projekto idėją ir įgyvendinimą. Reikėtų siekti, kad būtų renkami ne vien fiziniai projektų rodikliai, bet ir įvertinamas poveikis konkrečios teritorijos, pavyzdžiui, miesto ar jo dalies fiziniai, ekonominiai, socialiniai aplinkai. Pravartu žinoti šios teritorijos bendruomenės nuomonę, vertinimus ir nuostatų pokyčius. Tikiuosi, kad įgyveninant naująją sanglaudos politiką, daug dėsnis dėmesys bus skiriamas kiekybinių programų tikslų, matuojamų produkto ir rezultato rodikliais pasiekimo stebėsinai. Taip pat pakankamas dėmesys turėtų būti skiriamas vertinimui, koks yra ES paramos intervencijų poveikis ir kaip programų įgyvendinimas prisideda prie strateginių šalies ir visos ES tikslų pasiekimo. Ateities sanklaudos politika suteikia mums reikalingus įrankius. Konkretus nustatyti rodikliai labai palengvina stebėsiną. Vertinimo rodiklių įsivedimas drausmina vykdytojus. Gali būti įvykdyta daug priemonių, tačiau esminis klausimas, ar yra pasiekti nustatyti rodikliai. Esant aiškiai ir kokybiškai rodiklių sistemai, parlamentui lengviau dalyvauti stebėsenoje. Noriu pateikti keletą priemonių, kurios mano nuomonė galėtų palengvinti stebėsenos procesą. Pirma, aišku, stebėsenos, aiškios stebėsenos sistemos sukūrimas nacionaliniu lygiu, nustatant atsakingas institucijas ir vykdymo procedūras. Antra, procedūrų supaprastinimas, susisteminimas, kuo aiškesnės valdymo įgyvendinimo ir stebėsenos schemos. Trečia, aiškių kompetencijų nacionaliniuose parlamentuose nustatymas tarp atsakingų komitetų. Ketvirta, specializuotų komitetų principingas dalyvavimas investavimo prioritetų, kurie užtikrintų didžiausią poveikį ir pridėtinę vertę nustatymę. Penkta, tikslinga vykdyti parlamentinę kontrolę kontrolę tarpiniuose projekto įgyvendinimo etapuose. Šešta, papildoma ir labai svarbi stebėsinos rytis turėtų būti naudingumo visuomeniai vertinimas. Ir aštunta, aktyvios ir, nuolatin, aktyvios ir nuolatinės konsultacijos su ES institucijomis, nacionalinėmis vyriausybėmis, socialiniais ir ekonominiais partneriais. Nereikėtų pamiršti ir gyventojų nuomonės. Parlamento nariai atstovauja gyventojus jie yra jų išrinkti. Jie geriausiai žino jų poreikius ir gina jų interesus. Labai svarbu, kad ES lėšų investavimas, kaip minėjau, netitrūktų nuo gyventojų poreikių. Pastaruoju metu, pavyzdžiui, Lietuvoje stengiamasi vietos gyventojus aktyviai įtraukti planavimo procesą ir įvairias veiklas. Svarstytinos galimybės visuomenės atstovus ateityje taip pat įtraukti į parlamentinės kontrolės procesą – turėtų būti gyvendinama ne vien fizinių ir statistinių rodiklių reikšmėmis pagrįsta stebėsena. Siūlyčiau, kad monitoringo procese būtų plačiau naudojami nuomonių tyrimai ir analizės. Gerbiami kolegos, parlamentinės stebėsinos architektūrą kiekvienos šalies parlamentas turėtų susikurti pats, įvertinę šalies specifiką ir vietos sąlygas. Tačiau gerosios patirties klaida tarp parlamentų, kaip pavyzdžiui šis posėdis, Tiksliniai susitikimai, konferencijos, neformalų susitikimai, pokalbiai turi ypatingą reikšmę. Sėkmingas anglaudos politikos įgyvendinimas priklauso ir nuo mūsų požiūrio bei aktyvumo, nes nacionalinių parlamentų vaidmo ir atsakomybė šiandien yra didelė. Dar kartą dėkoju už galimybę šiandieną su jumis pasidalinti mintimis šią aktualią temą. Kviečiu kolegas diskutuoti šią mums visiems svarbę tema ir diskutu, tikiuosi, kad diskusijos metu iš kolegų galime išgirsti daug nuomonių, naudingų nuomonių ir įvairių įžvalgų. Ačiū dar kartą ir sėkmės diskusijos. Thank you uh, very much indeed. And Ioannis Kefalo... Ačiū labai dabar. Žodis Janis uh, Kefalodžianis iš Graikijos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū kad suorganizavote šį sustikimą ir dabar norėčiau trumpai pristatyti Graikijos parlamento vaidmenį, e, rengiant bei gyvendinant ir stebint naują sanglaudos politiką. Pereisiu prie savo gimtosios kalbos. Dabartinėje krizėje esanti Graikija jau ten yra daugelį metų ir dabar reikia atstatyti augimą e, e, daugelį Graikijos regionų. Norėčiau pateikti vieną pavyzdį. E, vieno gyventojo pajamos Graikijoje nuo 88 2009 e, metais turėtų procentų vidurkio. Dabar e, nusmuko iki 71 procento ES vidurkio ir jos nuolatos smunka. E, Jau dešimt metų smunka, parlamentas suvaidino labai svarbu vaidmenį derantis dėl naujo reglamento 2014-2020 e, metais sanglaudos. Mes jau dabar kalbame apie tokias sumas, e, kurios bus skiriamos ir aišku, Europos ištekliai Graikijai bus labai svarbus e, bent jau trumpalaikiams investicijoms tai yra labai svarbus e, pinigai ir reikia susiskirstyti prioritetus bei numatyti atitinkamus įgyventinimo laikotarpius. Struktūriniai fondai 2014-2020 metams yra tikrų tikriausias lobis. E, jie gali išspręsti mūsų turimas problemas ir sukurti naują aplinką, kada galėsime savo šalyje išnaudoti visas mums Dievo ir gamtos suteiktas galimybės. 14-20 metais mes turėsime padaryti taip, kad mūsų ištekliai taptų tam tikrų katalizatoriumi kitoms investicijoms per ateinančius dešimtmečius. Ir jeigu mums tas pavyks, tai reikš, kad mes E, užtikrinome pagrindinę sąlygą sukurti, kuriant įmonėms palankias sąlygas, jos tokiu būdu galės uh, E, atsisukti į išorę ir galės e, dirbti su didelė pridedamąją vertę. Visos tos reformos, visos tos priemonės, kurios turės būti pasitelktos 14-20 metais, tai yra sumažinti nedarbą, e, atstatyti pajamų lygį, pagerinti konkurencingumą, priekybos balansą, sumažinti įvairias neligybės, E, įvairias reformas padaryti įvairiuose sektoriuose. Taigi tokia vizija, o tam pasiekti nustatėme penkias finansavimo prioritetus, tai atitinka komisijos iškeltus tikslus. Žinoma, mes pasirinkome savo prioritetus. Pirmiausia, nu, turime stiprinti konkurencingumą ir e, įmonių, e, ypatingai VMI atsiverimą e, atvirumą, turime skatinti kokybiškų įmonių kultūrą. Pirmininkė, ar galite kalbėti šiek tiek lėčiau, kadangi jūs skaitėte be galo greitai ir vertėjams labai sunku jūs sekti. Beje, čia galioja visiems pasisakantiems, neskaitykite, o jeigu skaitote, skaitykite lėtai. Taigi reikia turėti tikrus prioritetus ir tie prioritetai yra labai svarbus. Jie leidžia sukurti naują vystimosi modelį. E, konkurencingiausi mod, e, modeliai turizmas, žemės ūkiai, ūkis įmonės e, visas investicijas pasiskirsto, tada turėtumėm labai racionaliai paskirstyti žmogišką į kapitalą tai taip pat labai e, didelis prioritetas, kalbant apie finansavimą, kadangi tokiu būdu galėtumėm spręsti dalyk, e, tokias problemas kaip e, krizės keliamas nedarbas ir darbo vietų kūrimas. E, mes e, gerėsime, gerin, galėsime gerinti e, tas sąlygas, kurias sukūrė nedarbas, ypatingai jaunimo tarpe, e, ir galėsime labiau e, įterpti į darbo rinką jaunimą bei ilga, il, il, il, ilgalaikį nedarbą padarinčių žmonės. Tai bus puikus įrankis E, ekonomikos augimui pasiekti. Taip pat mes turėtumėm gerinti Graikijos švietimo sistemą e, ir priderinti ją labiau prie darbo rinkos. Kuriant e, darbo vietas reikėtų pasižiūrėti, kaip padaryti taip, kad žmonės taptų aktyvesni darbo rinkoje. Trečias dalykas E, pereimas prie, ekonomik, prie aplinką tausojančios ekonomikos, turint, turint e, didesnius išteklius ir išskiriant mažiau CO2, e, saugant kultūrinį ir gamtinį paveldą bei gamtinius išteklius ir žmonių sveikatą. Reikia skatinti žmonių e, atsinaudančias energijos rūšis, skatinti energijos efektyvumą. E, gamtos ir kultūros aplinkos saugojimas yra labai svarbis rytis ir čia įmonės gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Toliau reikia vystyti, modernizuoti, pildyti mūsų infrastruktūras. Tai yra būtina ekonominiam ir socialiniam šalies vystimuisi. Pagrindinis transporto sektoriaus tikslas yra E, sukurti nacionalinę transporto sistemą ir skatinti kombinuotas transporto rūšis. Mūsų, e, tarp mūsų didžiausių prioritetų taip pat yra įrašyta, įrašytas tvarus transportas, ekologiškas miestų transportas, e, reikia rūpintis, labai reikia rūpintis aplinkosauga. Toliau kitas prioritetas, kalbant apie E, energetinius išteklius. Mūsų prioritetas e, yra e, gerinti turimų kūro išteklių panaudojimą, jeigu norime padaryti taip, kad mūsų šalis taptų energetiškai nepriklausoma, tai yra didelis prioritetas. Uh, turime gerinti e, rinko, e, konkurencingumą rinkoje, gerinti paslaugas teikiamas e, vartotojams. Dar vienas finansavimo prioritetas nustatytas mūsų parlamente, kuriant programą 14-20 metams, yra gerinti institucijų uh, E, regioninių ir regioninių darbo efektyvumą. Viskas, kas yra susijęs su paramos programomis yra būtina, mes norime įmonėms sukurti draugišką aplinką. Ir taip pat norime kad tarp įmonių ir programų e, nacionalinių bei vietinių lygių būtų geresnis ryšys. Ponios ir ponai, labai svarbu praktikoje, kaip matome iš jau sukauptos praktikos, bendradarbiavimas tarp visų operatorių reikalinga visų bendra vizija. Jeigu ir toliau žiūrėsim, e, spręsime problemas tik nacionalinėme lygmenyje, tai prarasime tą pridedamąją vertę, kurią mums siūlo ES sanglaudos politika. Taigi mums reikalinga sinergija europinėme lygmenyje ir mums reikia susitelkti ties naujomis e, augimo varomosiomis jėgomis, reikia skatinti inovacijas bei mokslo tyrimą į darbą. Ir aš taip pat norėčiau priminti, kad nebegalime ignoruoti tokių struktūrų kaip makro regionai, nes makro regioninė strategija be jokios abejonės leistų spręsti socialinės, ekonominės problemas daug platesniuose ES regionuose negu dabar. Ir tai leistų pagerinti bendradarbiavimą tarp valstybių, bei e, pasiekti tikrą ekonominę ir socialinę sanglaudą, tvarę ekonominę ir socialinę sanglaudą. Mes labai džiaugiamės e, e, ekonomikos ir pinigų sąjungos komiteto sprendimu sukurti pranešimą savo iniciatyvą dėl E, makro e, regioninės strategijos e, ir džiaugiamės, kad būtent apie Viduržėmio jūros regioną tame pranešime bus kalbama. Valstybių narių įmonių sanglauda priklauso nuo indėlio, kurį duos piliečiai. ES prisideda ne tik tais prie realybės, prie tokios realybės kūrimo, tačiau ir prie europiečių apsaugos, greta, e, dėka tokių mechanizmų, jeigu mums pavyks pagerinti visuomenę, jeigu pavyks pagerinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių parlamentų Europos parlamento, tai Euro, e, nacionaliniai parlamentai galės spręsti juos dominančius klausimus, o tuo pačiu Europos parlamentas bus geriau susipažinęs su regionuose kylančiamis problemomis ir galės būti lankstesnis, jeigu Europoje e, kiltų krizių, tas krizės sprendžiant. Jas galėtų spręsti ir efektyviau, ir greičiau. Pirmininkė, ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį nuolatiniams šių posėdžių nariams. Sachsen-Halt Bundesrat atstovams. Ponas Robra. Ačiū. Europos struktūrinių fondų tikslas yra aiškus - stiprinti socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą. Siekiant to tikslo, fondai atlieka labai svarbų vaidmenį, e, perkeliant Europą 2020 strategiją valstybėse narėse ir regionuose. Jie taip pat e, įeina į reformų programą ir teikia e, įvairioms viltims narėms specifinius patarimus. E, tai nėra biudžetas, kuris gali pasitarnauti bet kokiems tikslams. Tie tikslai turi būti nustatyti labai specifiški tiek kalbant apie e, sanglaudą, tiek apie pagrindinius 2020 tikslus. Europą 2020 tikslus. Šalia to, kad vystome šią programą, mes suvokiame, kad yra tam tikras spaudimas atsiradęs tarp tikslų 20, Europą 2020 ir e, poreikių atsiradusių regionuose. Kaip produktyviai tą spaudimą panaudoti, kad, jie, e, kad jis netaptų e, kliuviniu ir kad Europos Sąjungos strategija e, nebūtų nepatenkinama. Taigi žinoma, kad reikia atsižvelgti į vairią soci... teritorinę specifiką, į, socialinę dimen... į teritorinę dimensiją. Ta teritorinė dimensija turi būti apibriešta, kad žinotumėm, apie kągi kalbame. E, tai, apie ką kalbu, e, turi tris dimensijas. E, europinis, nacionalinis ir regioninis E, lygmo turi atlikti deramai savo kompetencijas ir at, e, jam tenkantį vaidmenį. Pirmiausia, regioninių lygmenių reikia atstatyti e, regionų pusiausvyrą ir vystyti jų potencialą. Antra, socialinė integracija. Socialinė integracija verčia e, politikus dirbti nuosekliai tiek e, e, horizontaliai, tiek vertikaliai. Toliau teritorinis valdymas reikalauja, kad įsilietų į tai privatus oficialūs veikėjai. Strategija Europa 2020 su savo pagrindiniais tikslais bei metodais uh, kartu su nacionalinėmis programomis mums suteikia instrumentą leisinti pasiekti nacionalinių tikslų, kurie e, dėrės su europiniais ir regioniniais tikslais. Inteligentė. E, ir dar reikėtų pasakyti, kad yra numatyta nemažai lankstumo novatoriškiams sprendimams vietoje. Atsižvelgiant į specifines problemas, šalis ir regionai turi skirtingai dirbti siekdamos, siekdami Europą 2020 tikslų. Valstybėms tiksliau regionams operacinės programos, veiksmų programos yra pagrindinis svertas siekiant Europą 2020 tikslų. Nors nėra numatyta regionų diferenciacijos, strategijoje 2020 turi būti atsižvelgiama į įvairius regionus ir E, jeigu nenorime patirti nesėkmės, e, būtinai reikia e, pasižiūrėti, kokią specifiką kiekviename regione ir kaip specifiškai darbuotis, kad tie tikslai būtų pasiekti. Labai nemažai yra priežasčių, kodėl nacionaliniai tikslai negali būti perkelti kiekviename regione. Kartais atsitinka taip, kad nuo vieno regiono iki kito, netgi nacionaliniu mastu atstumas yra labai didelis. Ir dažnai tikslai keliami vienam regionui nebūtinai realistiški kitam regionui. Reikėtų taip pat pagalvoti, kaip e, silpnesni regionai, kaip silpnesnių regionų neatsieti nuo stipresnių regionų e, ir kaip e, užtikrinti, kad jie auktų kartu su jais, tokiu būdu prisidėdami prie visos Europos gerovės. kuriant programas, labai svarbu numatyti tokius scenarijus, kuriuose būtų atsižvelgiama į regionų poreikius, e, nenukrypstant nuo strategijos Europa 2020 tikslų. Galima įsivaizduoti tris scenarius. Patys stipriausi regionai galbūt e, e, galės dėti daugiau pastangų ir lengviau pasiekti savo tikslų, taigi jie bus savotiškas variklis e, siekiant europinių tikslų. E, tačiau problema yra ta, kad teritoriniai skirtumai gali padidėti. Antras scenarius būtų toks. Sakykime, silpnesni regionai gali, e, turi num, įnešti tokį patindėlį kaip ir stiprus ir aišku, kad tie socialiniai e, ir kiti skirtumai ir toliau liks. Trečias scenarijus būtų toks, kad kuriant programas, e, jos turi būti diferencijuojamos atsižvelgiant į e, regionų išsivystimų lygį. Ir būtent reikėtų stengtis sukurti silpnesniems regionams tokias sąlygas, kad jie kaip galima daugiau pasivytų stipresnius regionus. Taigi taip, e, reikia veikti siekiant strategijos 2020 tikslų, nors kita vertus ne vienas iš tų scenarijų nėra geras. Todėl kiekvienas regionas turi pats žiūrėti, kaip siekti tikslų Europa e, 2020. Reikia kiekvienam regionui rasti savo vystimosi kelią. Tai nėra toks dalykas, kurį galima atlikti bet kaip ir kurį galima lengvai sugalvoti. Naujas reglamentas turi būti lankstesnis, strategija Europa 2020 apjungia įvairias strategijas įvairiuose sektoriuose ir jas tengiamasi padaryti taip, kad rezultatai siekiami būtų kaip galima geresni. ir kad tų rezultatų siekiant e, būtų išvengta e, nereikalingų griežtumo priemonių, e, kad būtų surasta pusiausvyrą tarp tvarumo ir tarp socialinių reikalų. Tikslų nereikėtų centralizuoti, nereikėtų painioti to, kas vyksta Europos lygmenyje ir tai, to, kas vyksta regionų lygmenyje. Fondai numato, kad taps tam tikrų svertų vidutinėms ir mažoms įmonėms. Antikritische Massen nichts einzuwenden, E, yra numatyta kai kur dirbti trijose srityse, tačiau ar tai yra tikslinga, tuo tarpu, kai Europa numato keturias sritis? Jeigu kalbėsime tik apie esminius dalykus, irgi viską perdėm supaprastinsime ir sumenkinsime. Integruoti programų planai, aš asmeniškai visada skirtingai tai supratau. Tai yra kaip recepto atskiros dalys. Šiandien jau buvo minėtas piragas. Piraga, piragų reikia miltų, sviesto, kiaušinių. Bet, tai 80 procentų tai būtų visų ingredientų, bet be prieskonių tas piragas bus neskanus, beskonis. Taigi būtent tie nedideli ingredientai ir turi daugiausiai sverto efekto, jie daugiausiai viską ir nulėmė. Ir jeigu yra 80 procentų koncentracijos lygis, kažin ar reiktų numatyti apribojančius reikalavimus likusiems 20 procentų. Tai reikštų, kad ištekliai negali būti naudojami geriaus, geriausios praktikos mainams ar gerinant ryšius tarp įvairių administracijų, nors poveikio vertinimas ir analizės čia išvelgia silpnasias pusės. Jeigu norime tinkamai užtikrinti sanglos politikos teritorinį matmenį, turime pasižiūrėti, ar, po, ar, ar šis požiūris yra pats teisingiausias, kai komisija vertina nacionalinį lygmenį ir ignoruoja regioninius skirtumus valstybėje narėje, pavyzdžiui, kalbant apie plačiuosčio interneto ryšio paskirstimą. Tokiu būdu pavienių regionų plėtros potencialas nukenčia, jeigu nėra atsižvelgiama į specifinių regionų konkrečią situaciją. Pavyzdžiui, kai yra naudojamas vietoj to valstybės narės vidurkis. Taigi manau, kad strategija Europa 2020 ir Europos regionės plėtros fondas, štai ši kombinacija iškelia papildomus svarbius reikalavimus europinėms politinėms struktūroms. Niekas nesiginčia, kad strategija Europa 2020 ir toliau kels poreikius ateityje, tačiau mums reikalingi lankstus sprendimai ir mažiau centralizuota politika. Visi turi dirbti kartu ir bendradarbiavimas turi būti tarp šakinis, visi turi žinoti savo atsakomybės. Tam reikalingas abipusis pasitikėjimas ir taip pat geras sprendimų prieimimo galios, kurios, kurias jau turime. Taip pat reikalingas tarpšakinis valdymas, kalbant apie privačius, viešus, pilietinės visuomenės atstovus, jų įtraukimą, reikalingas tinklas per nacional, tinklai per nacionalinės sienas, viršintys nacionalinės sienas, tam, kad surastumėme gerų sprendimų visoje Europoje ir tų sprendimų panaudojimą, tuos sprendimus pritaikytumėme plačiai. Taip pat reikalinga ver, įvertinti strategiją Europa 2020 ir sustiprinti tai. Džiaugiuosi, kad regionų komitetas taip susidomėjo tuo, kad strategija Europa 2020 būtų pertvarkyta. Ponios ir ponai, 21 amžius pasaulį pavertė pasauliniu kaimu. Matome vis daugiau tinklų ir turime visą tai susijęti tam, kad užtikrintume geresnį augimą ir geresnį gyvenimą žmonėms, reikalinga geresnė pusiausvėra tarp centralizuotos, decentralizuotos vyriausybės, tarp vietos žmonių ir ekspertų. Štai to mums ir reikia, kad sustiprintumėme naujosios anglos politikos teritorinį matmenį. Dėkoju. Ačiū. Dabar da, Danų folketingas, ponė Mette Hermind Denker, prašau. Heldigvis så har vi talt meget om... Ačiū pirmininkė. Daug kalbėjome šiandien apie tvarumą, Ir jeigu norime keisti pažeidžiamą vietos bendruomenę, padaryti ją tvaresnę, pirmiausia, turime išsiaiškinti, kaip vartotojai supranta tvarumą. Ir aš norėčiau papasakoti jums, kaip Danijos vartotojai vertina tvarumą. Tam, kad pasaulis taptų geresnis, kad visi geriau vieni kitus suprastų ir panašiai ir mylėtų. Ne, Danijos vartotojams tai nerūpi. Danijos vartotojams uh, labiau rūpiu aš pats, mano šeima, mano artimieji, mano darbo vieta ir vietos bendruomenė, kurioje išgyvenu. Jie nerimauja dėl artimiausios savo aplinkos. Taigi, jeigu mes norime kažką keisti dėl tvarumo, turime mąstyti vietos lygmenių, o ne pasauliniu mastu, ne globaliai. Taip pat vartotojai linkę mokėti daugiau, jeigu saugos darbo vietas savo bendruomenėje, taip pat jiems patinka socialiniai aspektai, jiems patinka būti didesnio darinio dalimi. Ir jeigu jie mm, žino, kad gali, galime būti kartu iš vien šeimoje, kaiminystėje, tada visi geriau išgyvensime. Ir jiems patinka taupyti. Jie gali šiek tiek rizikuoti, bet per daug rizikuoti nemėgsta. Ir galiausiai vartotojai visada nori žinoti, kokia man iš to nauda. Ką aš iš to gausiu. Taigi pokyčiai jiems patinka, jiems labiausiai rūpi jų šeimos, jų artimiausia aplinka ir jie nori būti visumos dalimi, nenori per daug rizikuoti ir nenori per daug mokėti. Taigi kaip mes galime pasinaudoti tokiomis žiniomis ir siekti produktyvių, tvarių investicijų vietos bendruomenėse. Būtent apie tai aš ir pakalbėsiu. Danijoje turime puikią salą, ten gyvena 4 tūkstančiai, mažiau nei 4 tūkstančiai gyventojų. Ir ten jie turi daug su kaimo, kaimo vietovėms rūpimų problemų. Ir mes kalbėjome šiandien apie tai, kad žmonės išvažiuoja iš kaimų, kad trūksta darbo, darbo Ir galiausiai jie užsibrėžė tikslą, kad per dešimt metų ši sala naudos tik atsinaujinančią energiją, šimtų procentų. Ir jiems pavyko tą padaryti. Kaip vietos bendruomenę, 4000 žmonių bendruomenę galima nukreipti tą pačią linkmę? Kaip? Įtraukiant juos, bet ne taip, kaip mes paprastai darome, kaip mes politikai paprastai darome kaip mes įtraukiame politikus. Sakome, štai yra planas, puikus, ar jūs prisijungite ar ne. Netaip viskas buvo padaryta tąsyk. Tame, tada buvo įvertinta vietos žmonių nuomonė. Jie pasakė, mes norime 100 procentų naudoti atsinaujančią energiją. Ir sako, ką, ką darysime, vieni sako, vėjo jėgainių reikia, gal biomasę šiaudus naudokime. Dar vienas žmogus sako, aš galiu irgi prisidėti, tarkim, galiu šildymą tvarų numatyti visai salai ir me, jie visi suprato, kad įmanoma pakeisti gyvenimą ir užtikrinti energiją tik iš atsinaunančių šaltinių. Dabar naudojami šiaudai ir kaip biomasė ir tie žmonės galbūt turėjo daugiau sumokyti, bet gavo daugiau. Ir tai e, padidino jų motivaciją, jie norėjo dirbti dar daugiau. Aišku, iš pačių ir jie sakė, kokia man iš to nauda. Bet ūkininkas taiga suprato, kad visai neblogai iš jaudų išgauti energiją, o koks tai viešbučio savininkas tada uh, atidarė viešbutį e, žmonėms, kurie atkeliauja į tą salą, pamato tą projektą ir, ir panašiai. Ir vyko daug kitų dalykų, taigi taip buvo sukurta nemažai darbo vietų mažoje bendruomenėje saloje, saloje, kuri kentėjo dėl to, kad žmonės nenorėjo ten gyventi, visi išvažiuodavo iš tenais. Ir jie visi įsitraukė į tą platų projektą, kuris plėtėsi. Atsinaujinantys energijos šaltiniai buvo tas projektas ir bu, minėjau ir vėjo jėgainės. Žinote, kas būna su vėjo jėgainėmis žmonės sako, negražu, užstoja man vaizdą ir panašiai. Nemėgsta žmonės, kada šalia jų namų pastatoma vėjo jėgainė. Ir 48 valandas per parą ji dar, 24 valandas per parą ji triukšmauja. Bet jeigu ta vėjo jėgainė yra tavo nusavybė ir jeigu tu žinai, kad 100 procentų gamina ji tau energiją tavo namui, gamina energiją, tu naujai pažvelgi į tą jėgainę, sakai, štai čia yra mano vėjo jėgainė. Ir jinai pasidaro dar gražesnė, jeigu esi jo savininkas. Ir visos vėjo jėgainės taiga pasidarė gražios salos gyventojams, nes visi salos gyventojai yra jų savininkai. Verslininkai, savivaldybė yra tų jėgainių savininkai. Ir dabar dar užsibrėžta naujų tikslų. Iki 13 iki 30 metų jie nenori naudoti iškasnio kūro. Ir manau, kad tą jie, to jie pasieks. Du trešdalį auto, savivaldybės automobilių yra varomi e, saulės energija. Anksčiau tai buvo tiesiog sala, kuri kėlė daug problemų, nebuvo darbo, o dabar tai yra atsinaujančios energijos pavyzdys. Taigi tai yra e, puikus pavyzdys ir tas tvarumas irgi gali būti įtraukiamas. Aš žinau, kad e, pas, globaliame pasaulyje, kai vartojimas uh, priklauso nuo galimybių varima pasaulyje, pavojinga tą teikti, bet mes turime pirmiausia panaudoti vietos galimybės, bet, nes norime, kad pinigai lietų, liktų vietoje. Ir tvarumas taip pat reiškia, kad reikia įtraukti visus, ypač darbo klasę, vidurinėje klasę. Kiekviena kultūra turi kuo pasididžiuoti ir mes, politikai, turime padėti surasti tą potencialą ir jį išauginti. Ir ką galime padaryti? Pirmiausia, atsakykime atsisakykime biurokratijos, e, kurdami taisyklės. Pirmiausia, suraskime tikslinę grupę, kuriams, kuriam, kuriai skiriame tas taisyklės. Pavyzdžiui, kaimo plėtros politika. Mes rengiame angetas, kurie žmonės turi užpildyti, kad gautų finansavimą savo projektams. Nežinau, kokia situacija yra jūsų šalyse, bet Danijoje žmonės, kurie gyvena kaimuose, nėra taip išsilavinę kaip tie, kurie gyvena miestuose. Ir daug kas yra daroma laisvanoriškos pagalbos pagrindu. Ir jeigu jiems duosi anketą, kur reikia kelis puslapius užpildyti, tai tu pasmaugi bet kokią iniciatyvą tokiu būdu. Ir reikia pritaikyti teisės aktus prie tikslinių grupių. Taip pat, kaip minėjau anksčiau, mūsų visų valstybės narės labai skirtingos yra. Ir puiku. Tai, tai reiškia, kad reikia suprasti, jog sudėtinga parengti visiems priimtinas ir tinkamas taisyklės. Ir jeigu viską vertinsime tik pagal BVP, kils problemų, jeigu mes manysime, kad tai yra pats tinkamiausias būdas. Jeigu pažvelgiu į tas teritorijas, kur žmonių gyvena nedaug ir klausiu, ko jums reikia. Jie sako, mums nereikia, kad kažkas čia siūstų mums pinigus. Mes didžiuojamės tuo, ką turime ir mes norime viską padaryti patys bet nesukurkite mums kliūčių ir barjerų. Jeigu kažką jūs ir turite padaryti, tai prašy, prašytumėme nekurti barjerų ir kliūčių. Ir štai tą mes turime kaip politikai ir suprasti, turime surasti tinkamą pusiausvyrą. Aišku, ta paraiškų procedūra turi būti tinkama, tačiau ji neturi būti tokia biurokratiška, kad užgneuštų bet kokias vietos iniciatyvas kuriomis būtų galima tą pažeidžiamą bendruomenę pakelti į kitą lygį. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkė, dar yra septyni kalbėtojai, keturi iš nacionalinių parlamentų, trys iš EP. E, Chrisos, e, Nikos Chrisogelos kalbės pirmasis. Thanks a lot. I will speak in Greek. Ačiū labai. Ačiū, kalbėsiu graikiškai. bendradarbiavimas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento labai svarbus, beje, abi dvi pusės gali, abiem, abiem atvejais tą galima pasakyti. E, sakau tai dėl to, kad mes galime keistis nuomonės ir be to iš tiesų iš, galime bendradarbiauti. Galime bendradarbiauti e, siekiant kurti geresnę politiką Dabar daug politikų kyla iš vyriausybių, tačiau mūsų šalyse tas politikas kažkaip priskiria europiniam lygiui. Sakoma, kad tai yra europinė politika. Aš norėčiau, kad apie tai būtų daugiau kalbama. Mes kaip Europos parlamentarai iš tiesų norėjome kitam kad per kitą e, programos laikotarpį iš tiesų vyktų tikras dialogas tarp parlamentų, regionų ir pilietinės visuomenės, kad būtų ruošiami tie e, partnerystės sustarimai. Tačiau dažnai pamatydavome, kad vyriausybės labai nenoriai įsijungia į tuos trišalius santykius su mumis ir su e, pilietinė visuomenė. E, jie nenori įsipareigoti per įvairias sutartis, jos tai yra vyriausybės, arba netgi nenori įsipareigoti per mažiau įpareigojančius susitarimus. E, reikia, bent, kad bendradarbiautų nacionaliniai parlamentai, kad kiekvienoje valstybėje tokia partnerystė atsirastų. E, partnerystė būtent tarp e, pilietinės visuomenės, regiono ir valstybės. kad 2014 metais visos šalis jau turėtų kokybiškas programas, kad galėtų pasirašyti su komisija partnerystės susitarimus. Labai nedaug visuomenių iš tiesų yra informuotos apie, apie tai, kaip sunku kurti tokius bendradarbiavimo santykius. Kitas dalykas Ekonominis sąlygiškumas. Mes labai prieštaravome tokioms sąlygoms. Tai yra regionai arba visuomenės tiesiog yra pasmerkiami dėl to, kad dėl blogos valstybės politikos yra sumažinama arba visai panaikinama jų pan, parlamentas. Tačiau e, daugelis parlamentų, net 28, e, tą patvirtino. E, tai yra įrašyta į struktūrinius fondus ir tai reiškia, kad Europa rytoj bus baksnojama pirštu. Tuo tarpu, kai Europos parlamentas plenarinėme, e, ne viename plenarinėme šio ekonominio makroekonominių sąlygų niekada nepatvirtino. Todėl norėčiau pasiūlyti nacionaliniams parlamentams labai aiškiai apibriežti vyriausybių kompetenciją, nes dažnai būsime būtent mes, Europos parlamentas, piliečių baksnojami pirštu. Visi europiečiai bandė įtikinti sakydami, kad tose 28 valstybėse narėse sąlygos tikrai bus katastrofiškos, būtent dėl tų, sąly, dėl tų dalykų, kuriuos nurodėme komisijoje ir, ir kurių čia nenorėčiau minėti. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai tai yra biudžetas. Europos parlamentas, mūsų komitetas, kiti e, komitetai paprašė europinio biudžeto, o ne kažkokio tai biudžeto, kuris būtų sudarytas iš 28 nacionalinių biudžetų. Tai yra labai svarbu. Tai irgi toks tema, su kuria reikia e, diskutuoti tarp parlamentų nacionalinių ir, ir, ir Europos parlamento. Nes visai ne tas pats e, turėti biudžetą sudarytą iš 28 gabaliukų e, ir tikrą tą europinį biudžetą. Tai yra labai svarbu, e, nes mes turime žiūrėti, kaip siekti europinių tikslų, o ne nacionalinių, todėl ir biudžetas turi būti europinis. Ir dar norėčiau pabaigti labai svarbiu man dalyku. Labai nedaug ta, e, parlamentų tai žino. O nacionaliniai parlamentai dažnai kritikuodavo trojkos politikus, kurie išeidavo už europinių sprendimų prieimimo rėmos, rėmo. Ta prasme, kad nebuvo jokių um, struktūrų įprastinių, kurios priima sprendimus Europos parlamentas, komisija ir taryba. Um, Europos parlamentas priima labai svarbius sprendimus, netgi e, tam tikras procedūrą trojkos atžvilgių pradėjome. Tai yra labai svarbu visiems parlamentams, nacionaliniams parlamentams labai svarbu. Sakykime, mes turėjome tokį pranešimą, kuriame buvo pasakyta, kai, kad kai e, politika nepasiekia savo užsibrieštų tikslų, tai ta politika turi būti koreguojama. Ir ta korekcija turi atlikti ne tik diskutuojant parlamentui vyriausybei, bet ir pilietiniai visuomeniai. Kita vertus, tos politikos neturi e, neigiamai paliesti e, sveikatos srities e, ir socialinio di dialogo. Nežinau, kiek parlamentų, nacionalinių parlamentų žino tokį sprendimą. Tačiau šią temą bendradarbiavimas tarp nacionalinių ir Europos parlamentų nevyko. E, parlamentas, e, tai Europos parlamentas tai yra aptaręs įvairiuose komitetuose, E, buvo stengiamas išsiaiškinti e, trojkos atsakomybės ribos bevykdoma politika, o balandžio mėnesį bus imtasi tam tikros iniciatyvos. Būtų labai gerai, kad visos šalis, kurias palėtė krizė, pradėtų iš tiesų diskutuoti ir bendradarbiauti taip, kad ta krizė iš tiesų būtų įveikta, o ne taip kaip dabar. Hernandez. Žodis ponai iš Ispanijos, Antonio Larko Hernandez. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad šis susitikimas yra labai svarbus ir Jau kalbėjau apie ultraperiferinės sanglaudą, taip pat apie kitus aspektus. Ir turiu pasakyti, kad greičiausiai komisarui svarbus tie klausimai, tačiau nesulaukėme jo atsakymo ir labai džiugu, kad ES patvirtino biudžetą. Ir tikimės, kad tas kelio gairių planas padės užtikrinti europinį nuoseklumą. Tačiau kiek yra tos socialinės anglodos tame ES biudžete, kur... ir dar turėčiau du klausimus dėl regioninės anglodos politikos. Apie tos fondus šiandien nebuvo daug kalbėta. EPP e, tiki, kad šie fondai yra įtin naudingi. Reikia paminėti, kad socialinės problemos yra svarbiausias klausimas Europoje. Taip pat tam tikri technologiniai aspektai kelia problemų, tačiau galbūt tai nėra kertinis akmuo. Tad krikščionių demokratų partija Ispanijos parlamente tikrai daug dėmesio skiria šiems probleminiams aspektams ir taip pat norime pasakyti, kad BVP buvo naudojamas kaip tam tikras pagrindas ir tai yra rodiklis, kuris neturi socialinės dimensijos, tad mes manome, kad Europa turėtų pabandyti uh, siekti pažangos šioje srityje ir įtraukti ir kitus rodiklius, ne vien tik BVP, nes e, yra socialinių problemų, kurios yra e, vertinamos ir būtų galima e, tai įtraukti. Tad centro dešinioji partija Ispanijos parlamente mano, kad tai yra svarbus požiūris. Ačiū. Dabar žodis Viktorui Boštinarui iš Europos parlamento. Rumunijos atstovui. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Brangus kolegos, brangus draugai, nacionalinių parlamentų atstovai. Turiu pasakyti, kad šios diskusijos yra itin savalaikės. Tačiau labai svarbu nepamiršti vieno dalyko. Taip, suprantu tą jūsų susirūpinimą dėl makroekonominių sąlygų. Tačiau manau, kad šiuo atveju mes turime atsižvelgti į tai, kad Europos parlamentas sistemiškai ir nuolat tam prieštaravo, tačiau nei viena vyriausybė, įskaitant jūsų, niekada e, nepasakė, kad pabandykime tą klausimą aptarti iš naujo. Tai yra jūsų prievalė, jūsų konstitucinė prievalė pabandyti paaiškinti, kodėl buvo priimti tokie sprendimai, kodėl buvo taip elgtasi. Dar viena pastaba dėl, dėl sanglaudos fondo, kuriame yra 66 milijardai eurų ir 10 milijardų eurų iš jų yra skirta Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Tai yra didžiulės lėšos ir jas reikia protingai panaudoti, tačiau tai įmanoma padaryti, jeigu sausio pirmąją bus parengta reikalinga institucinė sistema. Tai yra labai svarbus klausimas visoms valstybėms narėms, visiems mūsų piliečiams. Nemažai problemų sukuria energetiniai aspektai, taip pat e, pastatų renovacija yra labai svarbu, e, tiek ir viešųjų pastatų, tiek ir nuo savų pastatų renovacija ir kalbant apie Janą Olbrichtą bei Sanglaudos fondą, jis išsakė labai teisingų minčių. Taip pat labai svarbu e, išspręsti šildymo problemą, energijos problemą, netgi e, vėsinimo problemą, kai kalbame apie pietų Europos valstybės. Tad Tai yra labai didžiulės galimybės, galimybės investuoti į atsinaujinančius energetikos šaltinius. Tačiau norint tai padaryti, tiek ir mes, tiek ir jūs, mes, europiečiai, turime pasinaudoti tų keletos fondų požiūrių. Juk tai yra realiai gyvendinama ir galima pasinaudoti Europos regioninės plėtros fondo e, lėšomis, kai kalbame apie šildymą, E, taip pat apie vėsinimą. Taip, investicijos į atsinaujinančius energetikos šaltinius yra svarbios, tačiau norint įgyveninti tą kelių fondų požiūrį, reikia, kad institucijos sudarytų tam galimybės. Tai turi padaryti užvaldymą atsakingos įstaigos ir tas kelių fondų požiūris taip pat yra susijęs su tuo integruotų požiūriu svarbu nuo pat pradžių kurti tokius projektus, kurie abimtų abi dimencijas. Pradžioje sakiau, kad 10 milijardų eurų iš sanglaudos fondų bus skirti Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimui. Tuo tarpu Europos parlamentas iš pradžių buvo vienintelis, kuris kovojo už tai, kad tie 10 milijardų būtų nacionaliniuose vokose. Ir mes išsprendėme tą problemą, panaudodami tą pačią nuostatą sanglaudų fondą, taip pat bendrajame reglamente ir Europos infrastruktūros tinklų priemonėje. Tad tos lėšos liks nacionalinėse vokose iki 2016 metų gruodžio 31 dienos. Ir norint investuoti daugiau nei 15 procentų sąnaudos fondų lėšų į Europos infrastruktūros tinklų priemonę, reikia parengti projektus. Projektus, kurie atitiktų e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės reikalavimų standartus. Tiek ir kalbant ir apie energetiką, apie e, plačiai juosti internetą, kitus svarbius aspektus. Tad jeigu valstybės narės nesugebės pasinaudoti e, tais sanglaudos fondo 15 procentų. Du 2017 metų sausio pirmąją dieną apie 15 procentų jūsų sanglaudos lėšų bus automatiškai pervestos į Briuselį. Ir leiskite man aiškiai pasakyti. Taip, yra tam tikrų galimybių, taip pat reikia atsižvelgti tai, jog daug dėmesio buvo skirta administraciniams ir instituciniams gebėjimams. Tad valstybės narės privalo sukurti reikalingus gebėjimus, kad būtų rengiami ir gyvendinami tokio pobūdžio projektai. Tad reikia pasakyti, kad Europos parlamentas išreiškė savo nuomonę, buvo patvirtinti reglamentai, visi būtini reglamentai, tačiau Dabar viskas priklauso nuo nacionalinių parlamentų. Būtent jie turi įvertinti valstybių narių vyriausybių pasirengimą įgyvendinti tai, kas užsibriešta. Tad tai yra jūsų nacionalinių parlamentų institucinė ir konstitucinė pareiga, užtikrinant, kad įstaigos valstybėse narėse tinkamai ir laiku viską įgyvendintų. Na, o jeigu bus bandoma iškoti pasiteisinimų, tikrai nebus pasiekta užsibrieštų tikslų. Tai yra didžiulė atsakomybė. Ir prieš kurį laiką tikrai vyko labai intensyvi kova su taryba. Ir taryba buvo eitin susikoncentravusi ties tuo tarp vyriausybinių lygmenių, bandė išspręsti problemas su vyriausybėmis. Mes ir komisija sugebėjome E, išsakyti savo nuomonę ir e, pasinaudoti tuo bendrijos metodu, taip pat sanglaudos politika. Tačiau dabar labai svarbu kalbėti apie įgyvendinimą ir aš esu įsitikinęs, kad mūsų regionai, mūsų bendruomenės e, šiuo investicijų trūkumo laikotarpiu turi įvertinti sanglaudos politikos naudą, tačiau tai galima padaryti tik tuo atveju, jeigu bus laikomasi numatytų sąlygų iki 2014 metų sausio pirmosios arba iki 2014 metų pabaigos. Jeigu ne, tiek ir Rumunija, tiek ir kitos valstybės narės gali skūstis, kad taip, viskas sudėtinga, reikia daug laiko viskam įgyvendinti, tačiau ne visi turi pakankamai kantrybės ir to laiko ne visada yra. Ačiū. Ačiū Viktorui. Dabar Kroatijos atstovų žodis ponas Peter Baranovič. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. E, tai pirmasis kartas, kai aš turiu galimybę pasisakyti Europos parlamente, taip pat pasidalinti e, savo gimtosios šalies, naujosios Europos Sąjungos narės patirtimi, taip pat pasidalinti mintimis dėl keletos aspektų, kurie vis iškilo mūsų šios dienos diskusijose. Kai kurie prelegentai teigia, kad e, Europos komisija e, e, daug dėmesio skiria finansiniai drausmiai, kalbant apie lėšų įsisavinimą iš ES fondų. Ir tai yra vienas iš pozityviausių dalykų mūsų nuomonė. Nes Kroatijoje buvo tokių atvejų, kai buvo daromos investicijos, neturint aiškios strategijos, neturint aiškaus tikslo ir be abejo tai nepavyko. Net ir labiausiai išsivyščiusios šalis ES negali sauliaisti tokių nereikalingų investicijų prabangos. Dar vienas svarbus aspektas. Kroatijoje tai laikoma svarbiu prioritetu. Tai yra energetikos sektoriaus plėtra. Manau, kad visa ES susiduria su ta, ta pačia problema, tai yra energijos trūkumas. Reikia didinti energetinį efektyvumą, reikia kurti energetinę infrastruktūrą ir mūsų nacionalinės strategijas pilnai atitinka ES strategiją šiuo atžvilgiu. Tad net nebejojame, kad sulauksime reikalingos paramos, norėdami įgyvendinti užsibrieštus tikslus. Taip pat e, svarbu kalbėti apie nacionalinių parlamentų vaidmenį įgyvendinant e, sanglaudos politiką ir užtikrinant jos stebėseną, labai svarbu suteikti parlamentams didesnės galės ir remiantis savo patirtimi, galime pasakyti, kad visos ES institucijos, visos nacionalinės vyriausybės turi labai aiškę sistemą, e, kurios ribose e, reikia veikti. Tai yra numatyta ir sąjungos teisinė, tad būtų tikrai labai naudinga, jeigu būtų parengtas konkretus dokumentas, kurios, kuris įpareigotų visas nacionalinės vyriausybės mm, įtraukti nacionalinius parlamentus į sanglaudos politikos įgyvendinimą. Ir jeigu tai nebus padaryta, Dėja turiu pasakyti, kad esu gana skeptiškai nusteikęs dėl mūsų galimybių įtikinti nacionalinės vyriausybės tai padaryti. Buvo minėtas suskistintų gamtinių dujų terminalas e, Adrijos jūros rytinėje pakrantėje. Jį ketina statyti Kroatiją. E, kad būtų galima užtikrinti didesnį gamtinių suskistintų dujų išgavimą, taip pat jų transportavimą į žemyną. Ir kalbant apie ES bei ateities perspektyvas ir apie tą bendrąjį tikslą pasiekti energetinę nepriklausomybę, tai gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Kalbant apie patirtį su partnerystės susitarimais, ne visada ta patirtis buvo teigiama, apie tai reikia kalbėti atvirai. Ir, ir e, Kroatija norėjo paskelbti ekonominę zoną, tačiau negal, negavo kaimininių valstybių pritarimo ir kadangi nepavyko to padaryti, e, mažėja, e, žuvų ištekliai visose Adrijos jūros pakrantėse, tai daro įtaką ir Slovenijai, ir Italijai. Tai tikrai labai svarbu imtis reikalingų žingsnių ir galbūt komisija galėtų imtis iniciatyvo šioje srityje. Ir veikti tų valstybių narių, kurios nori pasinaudoti fondų lėšomis vardu, manome, kad tai būtų naudinga visų ES valstybių narių labui. Dabar žodis ponui Jachinceller iš Berlyno, Europos parlamento nariui, jis taip pat mm, buvo pranešėjas, pateikęs pakeitimus mm, dėl nuomonės susijusios su teritoriniu bendradarbiavimu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti, kad papasakot kalbėjote apie tą teisinį instrumentą skirtą regioniniam bendradarbiavimui. Aš norėčiau kalbėti apie kitką. Tai, kad mes šiandieną čia susirinkę, yra puikia proga puikia proga apsikeisti nuomonėmis tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, tačiau to be jokios tvarkos ir kartą per metus renkti neturi jokios prasmės, tą reikia daryti keletą kartų per metus ir Lisabonoje buvo, buvome susitikę, šnekėjome apie atsakomybę, apie instrumentus. E, kol kas taryb, e, parlamentas dar, derasi su taryba, kitaip tariant, su, vyri, su vyriausybėmis. Ir aš girdėjau, kad jūsų partneris yra vyriausybė. Tad e, centralizuoti vyriausybių veiklą visai gerai, bet aš nemanau, kad e, ir toliau turi, galime taip daryti. E, jeigu norime kovoti su ekonomikos deficitu mes esame ES piliečių išrinkti parlamentarai Ekonominė, socialinė krizė, taip pat biudžeto krizė nenugalėta, reikia dėti visiems bendras pastangas, kad e, mūsų piliečiai ir pilietės galėtų pradėti vėl gyventi gerai. O klausimas būtų toks. Mes jau šnekėjome apie labai svarbius instrumentus, apie sanglaudos fondus ir e, kitus. Dabar mes e, jau beveik 2013 metų pabaigoje mažiau negu šešios savaitės liko ir tada jau turėsime turėti naujus paramos instrumentus. Ir kažkaip tai matome, kad pačią paskutinę minutę parlamentas prieėmė sprendimą, kuriam pritarė vyriausybės. Mes laukiame, kad uh, 2011 metų, kai pirmininkavo Lenkija, pasirodys pirmieji eskizai e, šitų naujų e, programų, tačiau gavome jas tik dabar. Parlamentas greitai sureagavo 2012 e, metų birželį Liepą Mes parlamente neblogai padirbėjome, o su taryba deramės jau tik pusantrų metų ir paskutinę minutę susitarimo tik pasiekėme. Diskusijos vyko ir negalima buvo iššokti aukščiau bambos dažnai atsitikdavo taip, kad taryba nepritardavo nes e, taryba tiesiog nežinodavo, kaip tie tekstai tai, e, teisiniai turėjo būti formuluojami. Dabar iš tribūnos girdėjome, kad komisija pradėjo dėrėtis dėl partnerystės susitarimų, e, pristatinėti projektus ir komisija sakė, kad dabar jau reikia nustatyti eksantę sąlygas. Taigi, kaip matome, susitelkiama ties Europos numatytą strategiją. Europą e, strategiją numatė, tačiau mes patys geriau žinome, ko mums reikia. Mums reikalingas didesnis lankstumas. E, Nes regionus, regionų specifika yra skirtinga. O dabar jau, kai darbas turi būti pradėtas, vėl iš naujo diskutuojama e, tarp komisijos ir to, kas turi būti perkelta programuose. Klausimas būtų toks, ar mes iš tiesų turime tam laiko, ar e, ateičiai tai yra tenkinantis mūsų dalykas. Kolegos apie tai užnekėjo ne kartą. Ir dabar tiesiog reikėtų išsiaiškinti, kaipgi galų gale reikia veikti, e, kad tų rezultatų pasiektumėm. Nes tarptų reikalavimų, galimybių, e, kurios egzistuoja, yra didžiulis atotrukis. Žinoma, kad reikia reglamentuoti finansinę rinką ir finansinės įstaigos e, turi būti stabilizuotos. Europos centrinis bankas deda daug pastangų e, to siekiant. Europos investicinių bankas turi instrumentų, kad e, ilgalaikius projektus padarytų saugesnius, o tie instrumentai tie instrumentai mūsų nėra tinkamai panaudojami. Tačiau dar norėčiau pasakyti, kad ta, e, tas organizuotumo trūkumas ES yra matomas išorėje. Didžiojoje Britanijoje, Kinijoje yra siūloma, kad e, iš surinktų pinigų būtų statomos atominės elektrinės. Vokietijoje perkami telefonų tinklai. E, Bukareste vyko konferencija, 16 valstybių dalyvavo šitų ir vakarų kinai siūlė 16 e, milijardų eurų kreditą, žinoma, su sąlyga, kad būtų naudojamos jų technologijos. Mes esame europiečiai, mes ieškome vienodų standartų. Ir vien, o kinai pasakė, jeigu imate mūsų traukinius, perkate juos, tai uh, E, pas, galime juos, e, galime pastatyti geležinkelius ir galės tada e, iš vieno galo į kitą važinėti tie traukiniai, tačiau mums tas netinka, kadangi mes turime savo standartus. Manau, kad reikia ieškoti sprendimo, o sprendimą surasti galime žinodami ir veikdami kartu ir ateityje mums reikės ir toliau kartu visiems draugiškai dirbti. Ačiū, ponė pirmininkė. Bendra, bendruosiuose posėdžiuose dažnai galvojama ką pasakyti, vyksta diskusijos, gimsta naujos idėjos. Šių metų kovą ir birželį Vengrija pas, pristatė savo partnerystės dokumentą ES ir gavome teigiamą nuomonę. Nuo to laiko mūsųse vyksta socialinė diskusija dėl e, socialinės partnerystės ir kolega iš Danijos labai įdomių dalykų pasakė. 2013 kovą parlamentas patvirtino Vengrijos tvaraus vystimo strategiją. Ir šalia to dar e, paskyrė ombudsmeną ateities kartoms. Mm, na, iš tiesų reikalinga ombudsmeno institucija teisės aktų sistemoje, kad galima būtų kontroliuoti, o reikalui esant netgi pasinaudoti savo veto teisę, e, kad būtų galima iš tiesų dirbant e, tarnauti ateities kartoms ir kad ombudsmenas tą tikrintų. Austrijoje, Serbijoje, Rumunijoje e, yra įvair, daug elektros tinklų, tie elektros tinklai yra tarpusavyje sujungti. Reikia tą reglamentuoti. Vokietijoje kyla reglamentavimo problemų ir, sakykime, energetikoje tie ištekliai bus naudojami energetikos strategijai siekti. Vengrijos parlamentas priėmė kaimo vystimo strategiją dėl ariamo žemės, dėl klimato. Visa tai buvo, būt, buvo padaryta tam, kad būtų užtikrinta, jog Vengrijos mažos ir vidutinės įmonės taps stipresnėmis ir kad bus galima sukurti daugiau darbo vietų. Naujoji, e, naujoji era prasideda 2014 metais. Bus e, decentralizuoti, decentralizuotos įvairios organizacijos, reikia, kad miestai, departamentai, aglomeracijos, komunos renktų savo programas, ir kad tos programos būtų, gal, būtų įtrauktos į visumą. Neseniai Budapešte vyko konferencija. Rumunų, serbų, bulgarų parlamentarai dalyvavo toje konferencijoje ir jos metu buvo kalbama apie stipresnę Europą. Paimkime Vikšro pavyzdį. E, jeigu e, ne, nekreipsime dėmesio, tai nematysime, kaip, kaip jisai vystasi. Be to, drugelis. E, jeigu tuo drugeliu nepasirūpinsime, nebūtinai iš kokono išsiris. Mūsų konkurencingumas Kinijos, Indijos, Amerikos atžvilgių turėtų padidėti. Nepamirškime, ką sakė Baroso. O Baroso sakė, kad šiandieną Europos e, konkurencingumas konkurencingumui kyla didelis pavojus dėl to, kad viešosios paslaugos labai brangiai kainuoja. Dėl to labai kenčia mūsų konkurencingumas ir reikėtų pergalvoti klausimus susijusius su, susijusius su energetika mm, bei e, tinklais ir reglamentavimu, partnerystę. Europoje, kalbant apie konkurencingumą, yra atsiradęs didžiulis spaudimas, dažnai vieni kitų nesuprantame. Tuo tarpu, kai mūsų bendras tikslas, pasak kolegės iš Vokietijos, yra e, rasti teisingą kryptį ir naudoti išteklius taip, kad užtikrintumėm efektyvų bendradarbiavimą e, bei geresnį konkurencing, didesnį konkurencingumą. krizės sąlygomis. Štai e, ką norėjau papasakoti. Speakers. Ir tai Marija Peres, Europos parlamento narė. Dar norėsime išklausyti ir kolegų reakcijos. Marija, ko galima trumpiau, prašom. Ačiū, pirmininkė. Pasistengsiu, kuo galima trumpiau, sureaguodama į kai kurias šiandien užsakytas pastabas. Taigi, mums visiems rūpi tie patys dalykai. Bet esame atsakingi už skirtingas įgyvenimo sritis. Mano atveju, aš esu atsakinga už europinį lygmenį, nacionaliniai parlamentarai už nacionalinį lygmenį. Norėčiau paminėti, pakomentuoti tai, ką pasakė Jokimas Celeris. Mes Europos lygmenio turime reaguoti, o mes turime reaguoti po Europos lygmenio, jūs nacionaliniu lygmeniu kalbant apie fondus ir subsidijas. Ir tokie susitikimai iš ties yra labai naudingi, nes tokiu būdu mes galime koordinuoti savo darbą. Ir galima išsakyti, kas mums nepatinka. Aš išklausiau, ką sakė kolega iš Ispanijos, kalbėjo apie socialinę įtraukti, kalbėjo apie regioninės plėtros fondą. Ir norėčiau priminti, kad sanglauda yra pirmiausia investicijos į žmonės, kad būtų sukurtos darbos, darbo vietos, kad ir regionės plėtros komitetas paprašė, kad regionės plėtros fondas gautų 25 procentus. Aš buvau pranešėję tada. Diskusijose taryboje 25 procentų skaičius pavirto 23 procentais. Ispanijos vyriausybė taryboje irgi buvo atstovaujama. Taigi visi turime prisimti savo atsakomybę. Na, o generaliniam direktoriui norėčiau štai ką pasakyti. Pastaraisiais mėnesiais aš dalyvavau įvairiose diskusijose visur Ispanijoje ir kas kart girdžiu tą patį trūksta informacijos. Ar regijo generalinis direktoratas neketina daugiau žmonių skirti tam darbui, nes tikrai beviltiškai trūksta informacijos. Ir aš žinau, kad ir vyriausybėms labai daug darbo yra keičiasi teisės aktai ir panašiai, bet norėčiau paklausti, kaip yra su penktuoju straipsniu kur kalbama apie daugia pakopį valdymą. Tikrai būtų naudinga parengti tokį grafiką, kada bus rengiami, rengiami susitarimai, kada veiklos planai turi būti pristatomi ir panašiai. Ir dar pastaba kolegijai iš Danijos, nes privalau tą padaryti. Aš manau, kad jūsų uh, pristatymas, jūsų pasisakymas yra pagristas gerais ketinimais. Ir mes visi norėtumėme matyti tokias situacijas, gyventi bendruomenėje, kai visi įsitraukia, yra sprendžiamos problemos, kai visi piliečiai dalyvauja procese. Tačiau problema ta, kad visi susidurėme su globalizacija. Ir gal mums, mums patinka tokie burbulai, bet neišvengiamai jie sproksta krizė buvo finansinė. Ir po to ji tapo bendra ekonominė krize ir poveikį jaučiame visur pasaulyje. Tai yra domino efektas, kuris prasidėjo ir nesiliauja. Ačiū dabar gal komisija pirmiausiai sureaguotų ir jeigu jūs dar kas nors norėtų, irgi prašau, bet pirmiausia gal komisijos atstovas. Prašau. Ačiū. Dėkoju visiems už pastabas, pasisakymus. Čia buvo tiek daug iškelta klausimų, kad iš ties sudėtingai viską sureaguoti, bet pasistengsiu labai konkrečiai ir atvirai ir šiek tiek gal širkštokai kalbėti, nes yra kaip yra. Struktūrinių investicijų lėšos per kitą laikotarpį bus labai labai svarbus šaltinis daugelie valstybių, kalbant apie viešasias investicijas kai kuriuose vietose regionuose tai bus vienintelis šaltinis, bet tai yra investicijos. Ir kada daromos investicijos, pirmiausia, reikia atlikti tinkamą poreikio analizę, reikia, reikia apibrėžti rezultatus, kurių sieksite su tomis investicijomis ir tik tuo met reikia apibrėžti konkrečius kriterijus, kur ir kaip bus investuojama. Taigi konkrečiai, kurie projektai bus finansuojami ir kokiu rezultatų siekiama. Ir to ir trūksta, tas, tas vėluoja. Dėl to ir yra nauji reglamentai, kurie racion, racionalesni yra šią prasme. Esame dėkingi ir parlamentui, ir tarybai, tarybai kad buvo pasiektas susitarimas. Darbo atlikta dar tik pusė. Europos lygmenių darbas padarytas, o dabar žinome, kad reglamentai reiškia didžiulę atsakomybę nacionalinių lygmenių ir regioninių lygmenių, vietos lygmenių, nes tai yra bendro valdymo klausimas. Ir aš manau, kad valstybių narių atsakomybė čia yra labai svarbi. Tokių pačių galimybių turėjome, kai prieš pusantrų metų pakvietėme valstybės narės. Pirmininkė, norėčiau informuoti, kad vertėjai mus paliks 6.40. Tai yra susijęs su darbo tvarkos taisyklėmis. Taigi tie, kurie kalba angliškai, klausykite angliškai, o kitiems dėja verčiama nebus. Oi. E, taigi, dar norėčiau pasakyti, kad mes daug ir taip jau dirbome, nes e, numatėme, kad e, naujas reglamentas reikš didžiulę naštą nacionaliniu lygmeniu, regioniniu lygmeniu, nes reiks parengti naujus programinius dokumentus, bet tai yra būtina, jeigu norite investuoti. Uh, Ir galiu tik tai pasakyti šiandieną, kad 14, valst, 14 valstybių narių mes pateikėme pastabas ir tikiuosi, kad kitai pusiai valstybių narių irgi gausime tokius brandžius partnerystės susitarimus, kai bus paskelbti reglamentai ir veiklos programos. Bet nesu įsitikinęs, kai bus su kita pusė valstybių narių, nes dėrybų etapai yra labai skirtingi, bet visi turėjo galimybę tą pačią. Aš nenoriu čia nieko kaltinti ar gėdinti, bet aš manau, kad ir tai nacionalinių parlamentų legi, legitimi teisė pareikalauti iš vyriausybės, kaip yra su tomis dėrybomis. Nes galimybė tai visiems buvo suteikta, neoficialus dialogas baigėsi ir viskas. Tai reiškia, kad pereisime prie oficialių, oficialaus etapo ir čia reiškia, kad vykstas visas darbas ir toliau vyks darbas su kita pusė valstybių narių, neoficialios diskusijos prasidės nuo nulio ir viskas bus kur kas sudėtingiau jau. Taigi labai svarbu ir jums namuose iškelti tuos klausimus. Čia turi būti priimami svarbi, svarbus sprendimai nacionalinių, regioninių lygmenių. Ir man patinka tas pirago receptas, bet čia problema tikrai ne prieskoniai. Problema yra ta, kad pagrindas piragui yra geras, o jūs reikalauja daugiau miltų, o ne prieskonių. Deja, yra taip ir būtent mes taip matome situaciją. Poreikių yra daug, bet reikalinga surasti būdų, kaip būtų galima per investicijas, per lėšas galiausiai iškepti tą piragą, kuris būtų valgomas. Taigi daug kas yra sakoma apie koncentracijas, administracinius pajėgumus, kurie irgi buvo minėti, ir mes planuojame ir toliau investuoti į administracinius pajėgumus, tačiau vėlgi jie turi būti apibriežti kartu su valstybėmis narėmis, sritys numatytos ir taip toliau ir panašiai. Taigi mes intensyviai dirbame su visais ir lankiausi aš ir Ispanijoje ir kitose valstybėse narėse mes aiškinome ką reiškia tas naujasis laikotarpis ir kas turi būti padaryta. Mes rašėme valstybėms narėms apie tai ir pasakėme, kad prieš pusantrų metų buvo pateikti pozicijų dokumentai valstybėms narėms ir panašiai. Bet dabar svarbu mobilizuoti jėgas, nes atėjo laikas tą daryti visais lygmenimis. Tai yra daugia pakopis valdymas ir tai yra mūsų naujo požiūrio dalis. Vyksta dialogas e, vis, visoje, visose, dialogas tarp įvairių lygmenų,